Labas rytas visiems, pradėkime darbą. Pirmas šios dienos darbo tvarkės klausimas. Kaip žinia, 11 klausimą atidėjom, taigi iškart pereinam prie 12. Jis bus mūsų pirmojų darbo tvarkės klausimų. 10 metų biudžetas, trečias skirsnis komisija e, vicepirmininko Odi nuomonę išklausysime, taigi jam suteikiu pirmąją, pirmąjam žodį. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Neturiu kokiu nors ypatingų pastabų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti sekretoriatui už pagalbą, suteiktą man ir kitiems kolegoms, e, dėl e, pateiktų pakeitimų. Nenoriu kol kas gilintis į detalės, man atrodo, visi turite dokumentą, taigi siūlau iš karto pradėti balsuoti. Dėkoju. Kol kas dar nieko nedarykime iškart, palaukime minutėlę. Sì, eh, rapporto, eh, rapporto favorevole o non favorevole. Okay. Allora, passiamo alla votazione delle... Taigi dabar jau pereikime prie balsavimo. Jeigu sutinkate, tai balsuosime pakeldami rankas, o ne elektroniniu būdu. Man atrodo, kad neverta korte, su kortelėmis čia pradėti žaisti, balsuokime pakeldami ranką. Gerai? Pirmasis pakeitimas. E, Pranešėjas siūlo balsuoti prieš. Kas už? Patvirtintas pakeitimas. Kas prieš? susilaikė. Patvirtintas. Toliau. Prašom, pasisakyti norėjot? Norite, kad pasitikrintume balsuodami elektroniniu būdu? Gerai. Pradedame balsuoti. E, balsavimas baigtas. Ar jau visi balsavote? Taigi, 7 už 9 prieš 1 susilaikė. Vis tik priešingai nuo pirmo balsavimo paaiškėjo, kad e, pakeitimui nepritarta. Gal ne visi turite elektroninės korteles? Na tiek to, niekas neprieštarauja, taigi eikime toliau. Dabar jau atrodo visi turime elektroninės korteles ir atrodo, kad nereiks toliau balsuoti elektroniškai. Antras pakeitimas. E, tiksliau balsuojame elektroniniu būdu dėl antro pakeitimo. Prašom balsuoti. Trečiam pakeitimai nepritarta, 10 balsavo už, 12 prieš, 1 susilaikė. Ketvirtasis pakeitimas. Jisai yra padarytas į keletą dalių. Pirmoji dalis. Prašom pradėti balsuoti elektroniškai. Patvirtinta 23 balsais niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Antroji dalis ketvirtojo pakeitimo. Prašom pradėti balsuoti. šis pakeitimas atmestas, 11 balsavus už, 12 prieš niekam nesusilaikius. Dabar pereiname prie balsavimo dėl trečiojo pakeitimo. Prašom pradėti balsuoti. Pakeitimas yra patvirtintas 21 balsavus už, vienam prieš, niekam nesusilaikius. Dabar perėsime prie penktojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Pakeitimas patvirtintas, 22 balsavo už, 2 balsavo prieš, niekas nesusilaikė. Kitas šeštasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Patvirtintas. 22 balsavo už, vienas prieš, niekas nesusilaikė. Septintasis pakeitimas atkrenta toliau. Aštuntasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Šis pakeitimas atmestas, 15 balsavus prieš, 8 už, niekam nesusilaikius. Toliau devintasis pakeitimas. Pakeitimas patvirtintas 23 balsavus už, vienam prieš niekam nesusilaikius. Kitas, dešimtasis pakeitimas. E, mano kortelė e, neveikia, atsiprašau, bet turiu pasakyti. Gal kas nors gali pasižiūrėti tai? Kodėl jinai neveikia, sako pirmininkas. Ok. La votazione del, dell'emendamento numero 10. Taigi balsavimas dėl dešimtojo pakeitimo, balsavimas baigtas, jis atmestas, nes 12 balsavo prieš 10, o tik už. Vienuoliktasis pakeitimas. Minutėlę. Ačiū pirmininkė dėl 11 pakeitimo. Mano frakcija norėjo pateikti pakeitimą žodžiu, kurį aš jums pasiūlysiu ir prašyčiau dėl jo balsuoti. Šis pakeitimas žodžiu, tai yra ponios Ajala Sender pasiūlytas pakeitimas, taigi jis būtų pridėtas prie aštuntojo paragrafo, Ten sakoma, kad visa tai turi būti pasiekta, užtikrinant, kad visi ES dokumentai susijęs su teisėkura iškart turi būti pateikti visuomeniai kiekvieną ES oficialiają kalbą. Jūs norite, kad dėl to balsuotume prieš 11 pakeitimą? Taip, kadangi e, e, E, reikia taip daryti ir mes e, turėtume balsuoti už ponios Ajelas Sender e, pakeitimą, bet man atrodo, kad ne, ne, nebuvo atsižvelgta visai į mūsų visus pasiūlymus. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad nelabai gerai suprantu prancūzų kalbą. Gal ponas Odi galėtų dar paaiškinti tą susijusi su teisėkūra, ką jis turi galvoj ar tai kažkas yra susijęs su teisės aktų rengimu, ar e, kas yra daugiau negu kad kažkoks teisės aktas. Ar mes paprasčiausiai kalbame apie tai, kad apskritai reikia dokumentus padaryti labiau prieinamus. Aš sutinku su ta mintimi, tačiau tada mes neturėtume kalbėti tik apie teisės aktus ir visą parengiamą į darbą, pavyzdžiui, e, kažkokius e, komunikacijos dalykus ar dar kitus dalykus. Aš nemanau, kad reikėtų visiškai viską išversti visas kalbas, nes iškils ekonominių problemų. Dėl to, bet pavyzdžiui, rekomendacijos e, yra piliečiams naudingesnės negu patys teisės aktai. Taigi tas prancūziškas žodis relevant susijęs su Aš, pavyzdžiui, galbūt e, nenorėčiau visiškai visų dokumentų matyti išverstų, gal kiti ir nori. Atsiprašau, ponė pirmininkė, aš nenoriu pradėti dabar diskusijos dėl politikos, tačiau tik tai e, paaiškinsiu. Mes norime išlaikyti priedą, net jeigu ir anglų kalba jis paskeltas, tai priedus, jie yra labai vertingi dokumentai e, susiję su teisėkūra, kai sakoma, tai gali apriboti interpretaciją. Dėl to aš noriu pasakyti susiję su parlamento darbu. Tai galėtų būti kompromisas, nes e, tada mes pasakytume, kad apskritai dokumentai susiję su parlamento darbu, o ne teisės aktais. Jeigu mes laikysimės pono Odi pasiūlymo, tada galėtume balsuoti dėl pakeitimo žodžių, kurį jis pasiūlė. Taigi, prašom balsuoti. Patvirtinta 24 balsavus už, niekas nesusilaikius ir niekam nebalsavus prieš. Vienuoliktasis pakeitimas atsiimtas, dabar dvyliktasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Patvirtintas 23 balsavus už, vienam susilaikius, niekam nebalsavus prieš. Tryliktasis pakeitimas, prašom balsuoti. Pakeitimas atmesta, 17 balsavo prieš 8 už. 14. Prašom balsuoti. Patvirtintas 25 balsaus už, niekam nebalsaus prieš ir niekam nesusilaikius. Toliau šešioliktasis. Atsiprašau, sako pirmininkas, penkioliktasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Patvirtintas 25 balsavo už, niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. 16 pakeitimas. Prašom balsuoti. Atmestas 16 balsavo prieš 8 už vieną susilaikę. 17 pakeitimas. Prašom balsuoti. Atmestas 17 balsavo prieš 8 už. Pone Odi. Ačiū. Dėl 12 paragrafo norėčiau pateikti pakeitimą žodžiu, tik šį rytą supratau, kad reikia tai padaryti. Tai yra dėl pensijų valstybėse narėse. 11 pastraipoje sakome 7 metais 33 e, milijonai, bet kai aš rengiau pranešimą, aš nemačiau ES metinių ataskaitų, taigi iš tikrųjų yra 36,9 milijonai 2008 metų gruodėje. Aš norėčiau pasakyti, kad prognozė turėtų būti 36,9 milijardai eurų 2008 metams. Iš tikrųjų, čia paprasčiausiai atnaujinami skaičiai ir mes pasinaudojame aštuntųjų, o ne septintųjų metų duomenėmis, kadangi aštuntųjų metų skaičiai buvo paskelbti e, pirmąjį šių metų pusmetį. Tai yra labai techninis dalykas ir aš manau, kad prognozė yra 36,9 e, milijardai eurų 2008 metų gruodžio 31. -ąją. Jeigu leisite, kadangi mes e, dabar atnaujiname duomenis, e, man atrodo, mes galime sutikti su tuo net ir nebalsuodami, tai yra techninis pakeitimas, sekretoriatas paprasčiausiai gali e, parašyti naują skaičių, kurį ką tik tai gavome. Tai paprasčiausiai yra techninis pakoregavimas ir nereikia dėl to balsuoti. Taigi tada balsuokime dėl 18 pakeitimo. E, pradedame balsavimą. Dvidešimt šeši už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Toliau, devynioliktasis pakeitimas. Balsuojame. atmestas, 18 balsavo prieš, 7 už, 1 susilaikė. 20 pakeitimas, prašom balsuoti. Patvirtintas 22 už, 3 prieš. Vienas susilaikė. 21 pakeitimas. Balsuokite. Patvirtintas 23 balsavo už, 3 prieš. Dvidešimt antrasis pakeitimas, prašom balsuoti. patvirtintas, 26 balsavus už, niekam nesulaikius ir ne, niekam nebalsavus prieš. 23 pakeitimas, balsuokite. Atmestas, 15 balsavo prieš, 10 už, vienas susilaikė. Dabar turime balsuoti dėl viso teksto. Prašom balsuoti. E, patvirtinta 25 už, vienas prieš balsavo. Toliau noriu padėkoti vicepirmininkui Odi už jo darbą. Galime tęsti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 esate gavę e, dokumentą apie e, koordinatorių posėdį vykusi po vakarykščio komiteto posėdžio. Ir sekretoriatas jums pateikė informaciją apie tai, informaciją apie pranešėjų skirimą, informaciją apie 7 e, metų biudžeto vykdymo tvirtinimą. Taip pat matom e, pranešėjai dokumentų gautų nuo kovo mėnesio, e, special, e, specialiosios ataskaitos auditorumų, visas jų sąrašas, kartu nurodyti pranešėjai, kurie bus atsakingi už atitinkamų dokumentų dėl to rengimą. reikėjo priimti sprendimus dėl delegacijų klausimų ir na, tyrimų per artimiausius porą mėnesių. Dabar dėl delegacijų ir klausimų. Buvo tam tikra skuba, sekretariatas man pasakė, nes sprendimas turėjo, kad sprendimas turėjo būti priimtas iki svalio pradžios. Matote visą sąrašą e, tyrimų patvirtintų vakar, taip pat pasiūlyti klausimai. B2 dalyje jie surašyti. Na, o dėl klausimų. Italija ir kai kurie jos regionai, kaip Lombardija, Labruco, Pulija, Kalabrija, Graikija, Makedonija, Kipras ir Kroatija. Širit ponas Prionas pasiūlė, kad dešimtaisiais tik e, trys delegacijos galėtų vykti, e, kitas kelionės turėtų būti vienuoliktais metais. Tai dabar turėtumėm apsispręsti, kurios trys delegacijos e, vyktų dešimtaisiais arba galime palaukti frakcijų posėdžių ir galbūt sekretoriatas tuomet galėtų parinkti, kokios delegacijų kelionės vyktų dešimtaisiais metais, turėtumėm daugiau laiko apie tai pagalvoti, bet galim spręsti ir dabar. Šiame posėdyje dėl trijų e, delegacijų. Vakar EPP, jei teisingai prisimenu, pageidavo Vengrijos, Graikiją pasiūlė socialdemokratai, Aldė norėjo vykti į Italiją. Arba galim apsispręsti taip, arba galim suteikti savo daugiau laiko ir palaukti, kad kitą savaitę e, primtų sprendimą frakcijos ir sekretariatas, bet iki septintos turime apsispręsti bet kokiu atveju. Pirmininką norėčiau šitą pastikslinti, ar gerai supratau jūsų pasiūlymą. Jeigu šiandien mes nenuspręsime, tai vis dėlto reikės apsispręsti iki spalio 7 dienos. Kokiu būdu mes tada turėsime priimti sprendimą? Na ką taigi sakiau, galime susitikti su sekretoriatu ir frakcijų koordinatoriais ir nuspręsti, kurios trys valstybės narės e, bus prioritetai. Apsispręsti reikėtų per artimiausias dienas iki 7 spalio. Prašom. Pirmininkė, dėl um, šių pas, pasiūlymų um, Italija, uh, Graikija Vengrija, pasiūlytos Aldės, APP ir socialdemokratų. Ir yra tie trys variantai ir šiandien galime apsispręsti. Aišku, jeigu bus kitų minčių, galime palaukti, tačiau trys pasiūlymai pateikti vakar ir visai priimtini tie trys pasiūlymai yra, tai kodėl negalim jiems ir pritarti. ką sekretariatas siūlė iš ryto. Aišku, būtų geriau, jeigu šiandien apsispręsime, kuo greičiau to geriau. Tačiau yra ir kita galimybė. Pana Sabrė, norėjau e, pateikti savo nuomonį dėl Kroatijos. Jei mūsų draugai airiai rytoj pritars Lisabonos e, sutarčiai, ir įsigalės e, nauja e, tvarka, e, bus po komisarą nebebus po komisarą kiekvienai šaliai ir tos nuostatos bus įtrauktos į stojimo sutartį Kroatijos. Uh, Tai galbūt būtų gerai nuvykti į e, Kroatiją, kad pasiruoštumėm e, tam spartėjančiam politikos jų stojimo procesui. Ir be to dar yra klausimas, e, sienos klausimas Slovenijos ir Kroatijos. Viskas spartėja ir manau, kad tikslinga būtų ten nuvykti. Ačiū, ponas Liberatskis. Ačiū, pirmininkė. Pažiūrėjęs į siūlomų aplankyti šalių sąrašą, aš norėčiau Jums priminti, kad pernai lankėmės Bulgarijoje. Nežinau, ar būtina važiuoti ten kas met ar kas antrus metus. Jums pritarus, e, aš tada turėjau galimybę apsilankyti Bulgarijoje, bet nežinau, ar būtinai šį kartą reikėtų vėl Bulgarijoje lankytis. Čia yra Sì, c'è nel sì. Onorevole Čazneski, prego. Ponas Černeckis. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau paremti e, kelionę į Kroatiją. Tačiau e, Lisabono sutarties patvirtinimas ar atmetimas neturės poveikio Kroatijos ateičiai, nes ji vis tiek taps ES narė nepriklausomai nuo to, kokia sutartis galios. Uh, Tačiau, e, kaip sakiau, ši šalis tikrai įstos į Europos Sąjungą ir aplankyti tą šalį yra svarbu. Taigi norėčiau paremti jūsų pasiūlymą apsilankyti ten, ypač galvojant apie tai, kad nebuvo daug problemų panaudojant e, pagalbai prieš stojant skirtas lėšas, bet būtų įdomu įsitikinti vietoje, kaip viskas yra. Prieš suteikdama žodį ponui Gairiui, norėčiau pasakyti, kad visos mano paminėtos šalys bus aplankytos mūsų delegacijos, delegacijų. Tik tai klausimas yra, kada laiko klausimas. Ne viena šalis nebus išbraukta, e, bet atrodo, kad trys ar, ke, trys ar keturias šalis galime aplankyti kitais metais, o vienuoliktais likusias. Labai ačiū, aš palaikau kolegos Odi pasiūlymą. Norėčiau pasiūlyti, kad galbūt ateinančiais metais reikėtų atsižvelgti ir į Kroatiją. Aš esu vakar pateikęs pasiūlymą dėl Graikijos, dar, dar kartą norėčiau jį priminti. Aš tikrai labai gerai suprantu ir pasiūlymą dėl Italijos. Šiandien koordinatorių uh, posėdėje buvo patiktas pasiūlymas e, dėl Italijos, konkrečiai Abrucų regionui, kuris labai nukentėjo. Tikrai tikiuosi, kad dėl tų pasiūlymų e, pavyks susitarti ir kitais metais galėsime skirti prioritetą ar Graikijai, ir Italijai. Ačiū. Vorrei mm, dare un attimo la parola uh, al magari. Labai ačiū. suteiksiu žodį APP frakcijai. Pane Greslė vakar kalbėjo ir apie Vengriją. Jeigu nekils jokių problemų, galima būtų nuvykti į Italiją, į Graikiją, Kroatiją. Kroatiją beje minėjo pane Greslė, o Vengriją galima būtų atidėti iki 2011 metų. Taigi, jeigu jūs neprieštaraujate, 2010 metai bus skirti Italijai, Kroatijai ar Graikijai, o kitos šalis bus perkeltos kitus metus. Aš manyčiau, kad visų pirma turėtų būti Vengrija, Italija ir Graikija, na, o Kroatija tik paskui, man atrodo, vakar būtent taip ir susitarėme. Aš suprantu, kad 2007 metais komitetas aplankė Graikiją. Taigi Italija, Vengrija ir Graikija turėtų būti trys šalis, na, o Kroatija turėtų būti paskutinė, ketvirtoji. Ačiū. Jeigu jūs norite išlaikyti Vengriją, mes galime padaryti taip. Vengrija, Kruatija ir Italija, nuo Graikija galėtų būti perkelta 2011 metus. Ačiū. Na, panašu, kad situacija panaši kaip svarstant, kur šeima važiuos atostogauti. Dėl kontrolės sistemos. Aš vakar, kaip ir pane Greslė, sakiau, kad Europos parlamentas ir komitetas turėtų peržiūrėti žemės ūkio kontrolės sistemą Graikijoje. Vakar aš išsakiau tokius argumentus. Aš manau, kad turėtumėm apsispręsti, kam skiriame didžiausią politinį prioritetą. Kas mūsų komitetų yra svarbiausi dalykai politinė prasme. Aš pritariu pono Odį argumentams, tačiau tai nereiškia, kad mūsų komitetas turėtų likti kažkur nuo šalyje. Aš manau, kad mes turėtume imti skubių kontrolės veiksmų Graikijoje. Taigi, aš norėčiau primiktinai pareikalauti, kad Vengrija būtų aplankyta, Graikija, atsiprašau, būtų aplankyta kitais metais. Dėkoju, netrukus suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. Ir manau, kad galbūt įtraukime visas keturias šalis Italija, Graikija, Vengrija ar Kroatija 2010 metais, o kitos šalis liktų 2011 metams. Aš manau, kad būtent tokiu būdu ir galėtumėm išspręsti šią problemą ir eiti prie kito klausimo. Ačiū. Jeigu jau kalbame apie politinius aspektus, aš manau, kad reikėtų aplankyti vieną seną valstybę narę, Graikiją arba Italiją, ir vieną naują valstybę narę, pavyzdžiui, Vengrija ir taip pat vieną šalį kandidatę - Kroatiją. Tokiu būdu apimtumėm visas tris valstybių grupės. Ačiū. Taigi 2010 metais aplankysime Vengriją, Graikiją, Kroatiją ir Italiją, o kitas valstybės lieka 2011. Ar gerai? Mums dar liko šiek tiek laiko. iki spalio 7 dienos dar turime šiek tiek laiko. Dar galime laukti pasiūlymų. Vakar buvo pateikta pasiūlymų, jos aptarėme. Jeigu jūs turite kažkokių tai papildomų pasiūlymų kito, kitam posėdžiui, tai kreipkite šį sekretariatą. Čia yra prima. Honorevole Liberatski, praeim. Gerbiamas Liberatski, prašom. Atsiprašau, pirmininkė, dėl e, vizitų. E, kaip kolegos sakė, reikia vieną iš visą renkti į seną, kitą į naują, trečią į kandidatę šalį. E, Praeitą kartą buvo lankytasi Vengrijoje, Lenkijoje, taigi buvo daug dėmesio kreipiamai naujasias šalis. Bet jeigu, pavyzdžiui, kas nors kels susirūpinimą, tarkim, Graikijoje siūlyčiau taip Italija, Kroatija, Graikija ir Vengrija kaip ketvirta šalis, jeigu įmanoma. Bet mes iš tikrųjų turime galvoti apie tai, kur mums būtiniausia važiuoti, ne kurti kažkokią dirbtinę tvarką. Ma ovviamente poi del, di come verranno fatte queste delegazioni discuteremo dopo ed è ovvio che sono delegazioni che non vanno a fare. Vėliau mes kalbėsime apie tai, kaip eh, rengti vizitus, iš tikrųjų tai nebus turizmas, mes važiuosime ir nagrinėsime kritiškas situacijas ir pasižiūrėsime, kaip parinkti valstybės. Reikia nuspręsti, kur būtiniausia komitetui vykti, bet pirmiausia reikia apsispręsti, kaip organizuosime. Dabar nereikia apsispręsti, kaip organizuosime viską, tą padarysime ateityje. Pone Ajala. Ačiū pirmininkė. Dėl studijų Džiaugiuosi, kad galime pateikti dar papildomų pasiūlymų, bet pažiūrėjusi sąrašą, aš manau, koordinatoriai pritars dėl e, studijų sąrašo. Norėčiau pasakyti, kad e, čia kalbama apie finansinę perspektyvą ir e, žemės ūkio bei struktūrinių fondų taikymo gyvendimo iki 13 metų. Vakar mes dar sakėme, kad per anksti kalbėti apie 2000-2007 metus, taigi dabar bus iš tikrųjų labai per anksti daryti kokias nors išvadas ar rekomendacijas dėl e, šio laiko tarpio mano ką tik paminėto. Kai kurie iš mūsų labai domisi 94-99 metais. Tai buvo e, paskutinis laikotarpis, už kurį gavome iš komisijos duomenų, bet paskui pasigirdo dar žinių apie įvairius pažeidimus. Aš nežinau, ar atlikti tyrimai, studijos e, dėl tų e, dalykų. Jeigu yra, tai būtų labai gerai pasižiūrėti, laikyti sek tvarkos. E, atlikome 2007 metus tyrimą dėl tų, paskui galime grįžti atgal į vieną laikotarpį ir vėliau galvoti apie pažangos ataskaitą su realiais rezultatais. E, nes jeigu rezultatai visą laiką keičiasi, e, tai reikia kažkiek palaukti, galbūt veiksmingiau būtų taip ir daryti, grįžti į praeitį. Kai kurie dalykai, tai pavyzdžiui, 94-99 metų, kai kurie dalykai dar ne, nebaigti, neišspręsti, tai galbūt reikėtų pirmiausia į tą laikotarpį pasižiūrėti, o paskui kitais metais pažiūrėtume į be toliau gyvendinamus fondus. Kaip aš sakiau anksčiau, mes dar turime laiko pateikti pasiūlymams. Dar galite pasitikrinti bet kokį pasiūlymą, pagalvoti, ar tikrai verta jį padaryti, o e, toliau kalbėjome apie komisarų klausimus, kandidatų į komisarus. Kai kas sako, kad mes rengėme per daug klausimų ir e, per nelik mažai posėdžių. Mūsų pranešėjas, ponas Liberatskis, pasiūlė, kad klausimų skaičius turėtų uh, E, būti sumažintas. Bet vakar koordinatoriai ir pirmininkai sakė, kad svarbu išklausyti visų komisarų ir neįmanoma pasakyti, kad vienas komisaras mažiau svarbus už kitą, nes jie dirba ties temomis, kurios rūpi mūsų komitetui. Taigi e, sekretoriatas bandys rasti datas kad bu, ir taip pat pasižiūrės, koks yra komisijos kalendorius, kad būtų rastas patenkinamas sprendimas. E, Lapkričio 10 vyks su auditorumo atstovais posėdis. Vakar bandėme suderinti komiteto ir rūmų reikalavimus, kad galėtume nustatyti aišku tvarkaraštį. E, Pirmiausia dėl ataskaitos, paskui dėl išsamios diskusijos, kadangi komitetas, kaip mes pasakėme rūmams, neketina sutrumpinti diskusijas. Jau vakar pamatėme, kaip svarbu e, išsamei viską aptarti ir kiek laiko užtrunka, kol viską aptarėme su auditorumais ar su Olafu. E, Taigi labai svarbu, kad visi komiteto nariai galėtų pateikti klausimus ar papildomus netgi klausimus. Dabar sutarėme taip. E, ketvirtą lapkričio po pietų vyksime į Luksemburgą. Mus kviečia audito rūmai ir norėčiau padėkoti dabar apsilankiusius pas mus šiandien audito rūmų atstovus EPP koordinatorius e, taip pat e, turi dalyvauti užsienio reikalų komiteto posėdėje. Vykdymo patvirtinimas e, ir kalendorius dar 2010 metų mūsų darbo. Ir taip pat kalbėjome, kad metinę ataskaitą audito rūmų aptarsime lapkričio 9. -ąją. Jeigu niekas nieko nenori pasakyti daugiau, tęsime darbą pagal darbo tvarkę. 14 punktas 2009 metų specialioji ataskaita e, visuomenės sveikatos programa 2003-2007 metais. Ponas Helneris yra pranešėjas. Prašom. Gracias, presidente. Perdone, no quería simplemente no interrumpir, pero en... Eh, Ačiū pirmininkė, kalba Jela Sender. Nenorėjau pertraukti tačiau siūlote mūsų komiteto atstovui dalyvauti užsienio reikalų komiteto posėdėje. Gal sekretariatas galėtų parengti tvarką, pagal kurią tuomet tas narys galėtų informuoti mūsų komitetą tarkim, visi poslinkiai, agentūros ir, ir taip toliau. Iš tiesų būtų labai gerai, jeigu mus nuolat informuotų apie tai, kaip darbas vyksta. Na, žinoma, EPP atstovas, kuris ten e, dalyvaus, e, dalyvaus ne savo vardu, jisai atstovaus mūsų komitetui ir turės mums e, viską pranešti. Ponas Fielneris. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad na, ši ataskaita labai įdomi ir uh, tikrai rekomenduočiau uh, kolegom perskaityti šią auditorumo ataskaitą. E, jau ne vienus metus dirbu šiame komitete, nemažai tų ataskaitų perskaičių ir sudėtingų. Ir vis dėlto, nepaisant to, kiek tų ataskaitų būčiau skaitęs, šita yra turbūt viena iš tokių aštriausių, labai vertingos kritikos ten yra patekta. Jeigu e, galėčiau e, trumpai apibendrinti kritiką pateiktą ataskaitoje. Visuomenės sveikatos ataskaita nėra pakankamai sukoncentruota, ne viską galima turbūt e, išmatuoti, jeigu taip galima pasakyti. E, labai, e, tiksliau pati programa, labai daug tikslų yra numatyta, neaišku, Mm, kokia tos programos nauda yra. Ir jeigu mama perskaitytų e, šitą programą, tai turbūt e, pasakytų, kad tie, kas per aukštai e, šoka, turbūt nieko nepasiekė. Ir labai, kai, labai dažnai, kai daug labai nori pasiekti, iš viso nieko nepadarai. Ir galima būtų tarsi sumenkinti šitą problemą, galima sakyti, kad programa nėra didelė, kad e, lėšų suma netokia e, didelė yra. Vis dėlto programos užmojai už buvo dideli, e, nepaisant mažo finansavimo. Ir nepaisant to, vis dėlto yra sričių, kur jokių projektų nebuvo, nors kitose labai daug. Komisijai nepavyko patikrinti, ar pradėti gyveninti projektai nesidubliavo, ar jie nesiekė tų pačių tikslų. Taip pat e, dirbu ir aplinkosaugos komitete ir ten ne vienas e, narys e, iš tiesų yra labai nepatenkintas, kad visuomenės veikatos programoms neskyriam pakankamai arba daugiau pinigų, komisija pageidavo daugiau lėšų. Manau, kad yra daug atvejų, kai bandome spręsti problemas mažais biudžetais ir, aišku, ne visada problemas išspręs, jeigu skirsi daugiau lėšų. Yra struktūrinių problemų, o čia tiesiog nėra tikslų, kurių gyvendinimą ar pasiekimą būtų galima išmatuoti. Tai yra struktūrinė problema, nepakanka skirti lėšų ir laiko. Uh, problemoms spręsti, pavyzdžiui, kovai su nutikimu, e, rūkimu ir taip toliau. E, reikia rezultatų, kuriuos būtų galima kiekybiškai išmatu, išmatuoti, ką mes gavom už tas lėšas, kurias skiriam. Ir aišku, čia dar. Uh, lieka daug ką padaryti. Na, ne viskas balta juoda yra. Yra ir tų pil pilkųjų sričių, pavyzdžiui, tinklų klausimas pavyzdžiui, ekspertų ir specialistų um, tinklų kūrimas valstybėse narėse siekiant uh, keistis gerąją praktiką. Atrodo, kad uh, čia kaip tik tai tas tinklas ir teikia geriausią e, kainos ir verties santykį. Ir aišku, labai dažnai e, svarbiausia veikti vietos lygmenių, kad dirbtum veiksmingai. Tai su tais tinklais ir yra. Na, o ateityje, ko mums reikėtų, tai e, reikėtų daugiau darbo tasos, daugiau susikoncentruoti į tikslus numatyti daugiau išmatuojamų rodiklių Ir aišku, neužtenka vien tik tai didelio sąrašo ilgalaikių tikslų, bet mums reikia taip pat nustatyti prioritetus tų tikslų. Ir aišku, visuomenės veikatos programa yra geras to pavyzdys. Na, e, nemanau, kad e, ateityje mesime daugiau e, lėšų toms problemoms spręsti, bet turbūt tiksliau apibriešime tikslus, numatysime prioritetus. Na, Žinoma, negalima sakyti, lėšos nedidelės, patvirtinkim tą ataskaitą ir viskas. Turėtumėm grįžti prie šito klausimo ir turėtumėm paprašyti komisijos tarsi sudaryti visų projektų žemėlapį ir būtų labai įdomu išgirsti komisijos nuomonę arba darbo rezultatus, kai tai jau bus padaryta per kitą programavimo laikotarpį iš tiesų vertėtų atlikti daugiau tyrimų ir išsiaiškinti, kokios priemonės iš tiesų pakeičia gyventojų elgseną. Neužtenka kurti tinklų, reikėtų ir mokslinių tyrimų, siekiant išsiaiškinti, kokių priemonių ES tikrai galėtų e, imtis europinių lygmenių ir kurios priemonės tikrai pakeistų e, žmonių elgseną. E, Taigi, kolegos, tikrai norėčiau Jūs paraginti bent jau perskaityti ataskaitos santrauką, nes šis klausimas, tai tikrai klausimas yra, apie kurį dar kalbėsime, tikrai negalėsime padėti ataskaitos į, į stalčių ir pasakyti vis dėlto lėšos nebuvo didelės. Tikrai paraginčiau perskaityti. Dabar audito rūmų atstovas. Ačiū. Jūsų pranešėjas pateikė. Ačiū. Jūsų pranešėjas pateikė labai gerą apžvalgą. Auditorumo ataskaitos pabrėžė išvadas ir būtų įdomu išgirsti e, komiteto narių klausimą, jeigu tokį turėtume. Nessuno? Ačiū. Ar turėtumėt e, klausimų ar pastabų dėl ataskaitos? Niekas Neturit? Puiku. 15 klausimas. 2009 della Corte dei Conti, misura di attività bancarie nel settore mediterraneo nel contesto... Dėl bankininkystės priemonių viduržėmio jūroje pagal MEDA programą dabar suteiksiu žodį poniai Metijui. Labai ačiū, pirmininkė. MEDA programa buvo įgyvendinama nuo 2000 96 iki 2006 metų ir ji buvo vienas iš svarbiausių e, finansinių priemų instrumentų Euromet partnerystėje. Kaip žinia, programa baigta gyvendinti šeštaisiais metais ir paskui e, parengta nauja kaiminystės ir partnerystės programa po jos. Lėšos sudarė 440 milijonų ir kur kas daugiau antrajame laikotarpyje. Mintis buvo e, e, pasižiūrėti, kaip tos programos buvo gyvenintos ir kaip buvo įvykdyti tikslai. Buvo trys tikslai - techninė pagalba, e, pagalba tam tikroms, mokant palūkanas dėl tam tikrų Europos investicijų banko paskolų ir reikia pasakyti, kad techninė pagalba buvo įvertinta patenkinta, 24 iš 30 programų pasiekė tikslus ir e, viskas, e, atrodo, vyko neblogai. Dėl kapitalo rizikos ir palūkanų programos rezultatai yra patenkinami, tačiau netokie geri, kaip norėta, kai kuriuose projektuose uh, E, pasireiškia e, uždėlsimai. E, taip pat buvo įvairius pro, projektai, norint mažinti užterštumą prie Tuniso pakrančių septintaisiais metais. Ir ne viskas irgi buvo vykdyta gerai, nes, pavyzdžiui, projektai, kai kurie turėjo būti baigti antraisiais metais, o pabaigti tik tai 2007-aisiais. Taip pat buvo žiūrima į koordinavimą tarp bendrijos ir kitų tarptautinių veikėjų veiksmų. Buvo pasakyta, kad reikia reguliariai keistis informaciją vietos lygmenį ir užtikrinti, kad veikla būtų nuosekli. E, mūsų nuomonė, įgyvendinant programą pirmaisiais metais, priežiūra buvo nepakankama komisija paprasčiausiai rėmėsi Europos investicijų banko stebėsena iki 2005 metų. Man regis reikia, kaip galima greičiau, renkti valdy, valdymo ir priešios e, ataskaitas, kurias pasirašytų tiek Europos investicijų bankas, tiek ir e, komisija. Ir tikimės, kad gyvenant kaiminystės ir partnerystės programą problemų panašių nebekils. Ačiū auditorumo atstovų žodis. Gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai, e, aš manau, kad jūsų pranešėja, ponė Matiu, labai gerai apibūdino e, visą padėtį ir mes esame pateikę jums darbo dokumentus Jeigu kas nors norėtumėte pateikti kokiu nors klausimu ar pastabu, tai aš mielai juos sureaguosiu ir jums atsakysiu. Ačiū pirmininkė. Honorivole Ajala Sender. Dėkui, ponia Ajala. Sí, gracias, presidente. Sí, bueno, pues yo felicitar a la señora Matir por la Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Metijo už pateiktą pranešimą. Vis dėlto norėčiau pateikti keletą klausimų, o galbūt išreikšti keletą bejonių. Visų pirma, dėl klausimo, kaip būtų uh, atliekamos įvairios imtis dėl MEDA programos. Taip pat uh, noriu pateikti klausimą ir dėl uh, veiksmingumo indikatorių arba rodiklių. Ar iš tikrųjų buvo aptikta trūkumų veiksmingumo indikatorių srityje. Aš manau, kad rengiant ataskaitą apie tiek neigiamą, tiek ir neigiamą poveikį, reikėtų atsižvelgti ir į socialinius aspektus, kai mes vertiname veiksmingumą. Kai vertinami kiti fondai ar kitos programos, tai uh, veiksmingumas visą laiką yra siejamas ir su socialiniais aspektais, su poveikiu smulkiam bei vidutiniam verslui ir taip toliau. Taigi aš norėčiau pasiteirauti panios Matijo, ar ir jie rėmėsi kažkokiais socialiniais aspektais. Na ir tada, kai turėsime daug informacijos, mes galėsime pateikti konkretesnės rekomendacijas. Dabar kreipiuosi į auditorumus. Norėčiau sužinoti, kaip kaip studijoje buvo atspindėtas kitas aspektas, kurios rytėje mes turime irgi mandatą. Taigi, norėčiau pastirauti apie įvairias klaidas, netitikimus, tačiau mane domintų ir teigiami pasikeitimai, teigiami pasikeitimai tose šalise, kur yra taikoma meda programa ar to šalis pradėjo geriau bendradarbiauti su valstybėmis, su kitomis valstybėmis narimis. Gal galėtumėte atsakyti šį klausimą? Euh, Ačiū. Aš jums jau anksčiau sakiau, kad uh, inspekcijų metu mes pastebėjome, kad kai kurie projektai nėra tiksliniai Yra atskirų projektų, kurie netitinka bendros politinės linijos, bendrų politinių gairių. Taigi aš manau, kad e, reikėtų vadovautis politinėmis gairėmis. Tarkim, projektai turėtų būti labiau orientuoti į socialinius aspektus, į aplinkos apsaugą. En este sentido, estoy absolutamente de acuerdo y además yo creo que, que lo necesitamos también a la hora de, de la. Buena Ayala Sender. Ačiū. Aš visiškai pritariu tokiams išvadams. Iš tikrųjų, apie tai svarbu kalbėti su viduršiame regiono šalimis. Praėjusios kadencijos metu, kuomet e, komiteto nariai vyko į vieną vizitą, buvo pasiūlyta mintis, kad reikėtų kurti tam tikras anketas tarp parlamentinėms delegacijoms. Mes dažnai vykstame vizito, tikrindami projektus, kuriuos finansuoja ES. Taigi norėčiau komiteto vardu pateikti tokį prašymą. Galbūt nuvykę vizito jūs galėtumėte tom šalims pateikti keletą klausimų, na, o atsakymus vėliau pateikti mums. Tai yra svarbu, norint išsiaiškinti, kaip kaiminystės instrumentas veikia konkrečiose regionuose. Tikrai būtų labai gerai, jeigu tarp parlamentinės delegacijos pateiktų ir mums rūpimus klausimus. Taigi, jeigu tarp parlamentinės delegacijos tikrina, kaip vykdomi iš ES biudžeto finansuojami projektai, kad jie galėtų pateikti klausimus, kurie mums rūpi ir tada pateikti mūsų komiteto atsakymus. Ponas Odį. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Matija už visus paaiškinimus. Iš tikrųjų, pritariu tam, kas buvo pasakyta. Aišku, kad ir investicijų bankui tenka svarbus vaidmuo. Tikrai manome, kad šios institucijos veikla turėtų būti tinkamai gerai reglamentuota. Mes jau kurį laiką svarstame šį klausimą ir manome, kad galbūt didesnį vaidmenį reikėtų susteikti ir investicijų bankui. Tai būtų konkreti specializuota užduotis, kurią galėtų deleguoti komisija. Aš suprantu, kad investicijų bankas e, vykdo labai plačią veiklą. Galbūt reikėtų pagalvoti ir apie Euro viduržėme jūros regiono banką. Europinį banką viduržėme jūros regionui. Galbūt būtų visai prasminga įsteigti tokį banką. Galbūt tada būtų, būtų galima efektyviau pasinaudoti ir meda priemonę, ir kaiminystės instrumentu. Na, o jeigu kalbame apie finansinio reguliavimo klausimus, tai tenka konstatuoti, kad europiniu lygiu šioje srityje dar nėra vieningos nuomonės. Išklausėme tai, ką pasakė audim, audito rūmų atstovai. Jie sakė, kad tai yra labai siaura veiklos rušis, kalbama vien tik apie viduršėme jūros regioną. Ir buvo sakyta, kad investicijų bankui, Europos investicijų bankui reikėtų suteikti svarbesnį vaidmenį, negu vien kaip reguliavimo institucijos vaidmenį. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas turėtų prižiūrėti šį banką, šio banko veiklą ir tik mūsų komitetas. Ne ekonomikos ir pinigų komitetas turėtų stebėti tą banką. Deja, taip vyksta, bet iš tikrųjų tai yra mūsų kompetencija. Kol kas mes neturime tinkamų priemonių, instrumentų banko kontroliai. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad ir Europos parlamentui, kad Europos parlamentui tenka užduotis įvairius instrumentus kontroliuoti. Atleiskite, kad aš kalbu taip ilgai, ilgiau negu kad buvo numatyta. Vis dėlto, jeigu komisija kuria tiek daug instrumentų kontroliai ir priežiūrai, Tai norėčiau pasakyti, kad EIB, man atrodo, esantis labai svarbus ir gauti dokumentai tik patvirtina mano požiūrį. Ačiū. Visiškai su jumis sutinku. Tai, žinoma, tai priklauso šio komiteto e, įgaliojimams. Jeigu komentarų daugiau nėra, galima pereiti prie 16 darbo atvarkės klausimo. Representante della uh, Commissione, mister della Cavalleria, che chiede di intervenire. Prego, lo salutiamo. Misijos atstovas norėtų pasisakyti. Porą žodžių komisijos vardu. Trumpai porą pastebėjimų komisijos vardu. Visų pirma, ačiū poniai Matijų šios pranešimą, taip pat ačiū auditorumams. Pritarėme daugeliui e, pastabų ir rekomendacijų pateiktų auditorumo ir ponios Matijo. Norėčiau tik pasakyti, kad turbūt e, visiškai e, normalu yra e, nagrinėti auditorumų nagrinėtą laikotarpį, kad būtų galima vertinti veiklą. Tai ir ankstesnis laikotarpis, ne dabartinis laikotarpis. Manau, kad dabar situacija visiškai kitokia yra palyginti su vertintų laikotarpiu. Manau, dabar kur kas labiau sustiprinta stebėsena yra veiklos negu, negu anuomet. Dabar jau turime specializuotą padalinį, tu, turinti specializuotą na, skyrių užsiemantį veiklos stebėseną. Sukurtos ir kitos institucijos ir labai atidžiai stebime tą veiklą kiekvieną dieną. EIB pats kūrė biurus atitinkamuose e, šalise. Ir galima sakyti, kad ir, ir vietoje vykdoma yra puikia stebėsena. Taigi veikla stebima vietoje kur kas e, geriau, dabar kontrolė ir koordinavimas yra e, kur kas geresni, griežtesni ir aš galėčiau pasakyti, kad dabar naudojamės pačiais įvairiausiais veiklos vertinimo rodikliais. Nu, to gali, nu, gali naudotis ir AEB, ir mes patys rengiamos vertinimo ataskaitos. Pane Ajal Sender uždavė e, klausimą, ar veikla duoda norimų rezultatų ir galiu jūs užtikrinti, kad jums atsiūsime tas ataskaitas. Medatu Meda2 programa parodė, kad iš tiesų ir tas vertinimas buvo puikus ir techninės paramos, ir, ir subsidijų. Ataskaitos rengiamos visiškai nepriklausomai, komisija visiškai neturi jokios įtakos tam, kaip e, išorės subjektai rengia tokias vertinimo ataskaitas. Mes atsiūsime jums, e, kaip sakiau, tas ataskaitas dabar dėl socialinės žalos. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad aplinkos saugini projektai, e, kapitalo rizikos projektai iš tiesų turi tą e, socialinės rizikos aspektą. Tačiau jeigu nori spręsti socialinės programa, e, problemas, tai e, jas turbūt yra ir geriausiai spręsti, pavyzdžiui, užtikrinant, kad vandens kokybė būtų gera vietose. Tai čia yra poveikis ne tik tai aplinkos auginės, bet poveikis ir visiems gyventojams. Be rizikos kapitalo. Uh Yra, žinoma, yra dar gyventojai, tas pats ir su aplinkosauginiais projektais e, skirtais vandenim, tai padeda vietos e, gyventojams. Dabar dėl to, ką sakė ponas Odi, dėl finansinio reguliavimo. Mes e, stebime glaudžioje EB e, veiklą, bendradarbiavime su EB, taip jau yra ne vienerius metus. Dabar dėl Euromed e, banko galėčiau pateikti gerbiamas pirmininkė savo asmeninį pastebėjimą. Tokio tipo projektų visame pasaulyje yra labai daug. B dirba puikiai, mes puikiai bendradarbiaujam su juo. Tai labai saugiai dirbanti organizacija, dirbame su valstybių narių finansinėmis institucijomis, su Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos plėtros agentūromis, daugeliu kitų. Yra daug dvišalio agentūrų. Tai manau, kad prieš kuriant naujas institucijas, žinome, kad tam prireikia mėnesių metų dėrybų. Ir labai dažnai nepasiekiamo pageidavimo rezultato, aš manau, kad mes turėtumėm būti protingi ir e, nuosaikus savo e, užmojose ir turėtume visą pirma, visų pirma pasinaudoti tuo, ką turime. Dėkui. Prašom. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Paprastai aš nenoriu kalbėti keletą kartų dėl to paties dalyko, bet e, noriu kai ką paaiškinti. Bent jau mano asmeninė e, nuomonė, audito rūmai čia padarė kažką labai neblogo, tai yra patarė, ką reikia daryti. Ir reikia daryti skirtumą tarp to, kas buvo audituota ir kas yra susijęs su praeitimi ir kokia yra padėtis dabar. Aš norėčiau pasakyti, kad kaip paprastai e, rūmai po dviejų ar trejų, trejų metų grįžta ir pasižiūri, kas yra padaryta. Ir po to mes e, jums taip pat pasakysime, kokia padėtis yra e, paskip praėjus kažkiek laiko po to, kai buvo paskelbta mūsų ataskaita. Ačiū pirmininkė. Honorevole Sende, Ajala. Dabar ponia Ajala. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie to, ką pasakė ponas Weber. Tekinga jam už informaciją ir pastebėjimus, bet norėčiau dar pasakyti kai kai ką. Man aišku yra tai, kad vandens grininimo sistema turi tam tikrų socialinių pasiekmių. Tačiau informaciją galėjo pateikti audito rūmai ar komisija. Ir reikia žiūrėti, ar deramai panaudotos lėšos. Jeigu tai buvo, tai kokie yra rezultatai? Ponas Weberis sako, kad yra socialinio poveikio, bet ne visais atvejais e, audito rūmai arba neturėjo informacijos, arba nepakankamai atkreipė dėmesį tą informaciją. Be, kai misija vyksta kažkur, tai nereiktų tik tai rinkti sąskaitas ir pasižiūrėti, kaip išleisti konkrečiai pinigai, bet taip pat ir pasižiūrėti, ar projektai turėjo kokio nors poveikio, pavyzdžiui, sukūrė naujų darbo vietų ar panašiai. Aš nežinau, ar tai turėtų spindėti audito rūmo ataskaitoje ar komisijos ataskaitoje ar kur kitur. Ponas Weberis sako, kad e, ataskaitose kai kur yra tokios informacijos, bet mes šiaip jau iš tikrųjų norėtume ją matyti, norėtume matyti, kaip toliau tęsiami darbai, kaip pavyzdžiui ištaisytos klaidos padarytos praeitįje. E, tai yra labai svarbu bendradarbiaujant ir e, plėtojant ekonominį ir socialinį vystimasi. Ir reikia pasižiūrėti, ar viskas vyksta taip, kaip planuota. Būtų labai gerai, jeigu kas nors mums pateiktų tokią informaciją. Grazie. No. Dėkuoju. Dabar pereikime prie 16 klausimo audito rūmų specialioje ataskaita 5-2009 komisijos išdo valdymas. Ponas Itelė. Ačiū pirmininkė. Tai yra dokumentas dėl to, kaip komisija valdo savo išdą ir audito rūmai atliko auditą pasižiūrėti, norėdama pasižiūrėti, kaip e, komisija tvarkosi e, su išdo valdymų, ar taiko galiojančias taisyklės ir ar yra vidinės kontrolės mechanizmai komisijoje dėl išdo valdymo. E, Susijęs su tuo yra du generaliniai direktoratai - biudžeto ir ekonominių bei finansinių reikalų. Audito rūmai e, parengė puikią ataskaitą šiuo klausimu, aš norėčiau padėkoti jiems ir uh, pateikė vertingų pastabų. E, išvada yra tokia, kad komisija iš tiesų e, taiko svarbiausius teisės aktų elementus. E, generalinis biudžeto direktoratas skirtingai nuo ekonomikos ir finansinių reikalų direktorato neužfiksavo dokumentuose rizikos valdymo sistemos ir ataskaitoje pasakyta, kad uh, reikia geresnių dokumentų kiekvienu atveju. Taip pat e, reikia žiūrėti, kaip taikomos atrinkimo procedūros. Svarbiausias dalykas yra tas, kad mano minėti du komisijos generaliniai direktoratai nesutarė dėl bendros rizikos valdymo ir priežiūros sistemos. Buvo atveju, kai kiekvienas iš direktoratų nusprendė dėl maksimalių sumų, kurios laikomas bankų sąskaitose, tačiau komisijos bendroji rizika nėra pakankamai, nebuvo pakankamai aptarta. Taigi ataskaitoje sakoma, kad reikia tam tikrų priemonių ir kad ekonominė rizika turėtų būti stebima visus metus ir kad komisija turi parengti uh, tam tikrus planus, pasižiūrėdama į rizikos vertinimą, priežiūrą, stebėseną, kad jie turi kiekvieną mėnesį tokią sistemą e, parengti ir kad reikia parlamentui pateikti ataskaitą dėl šių dalykų. Komisija turi pagerinti savo darbą ir bendradarbiavimą tarpusavio, kad rizika būtų geriau valdoma. Dar vienas dalykas. Baudos, kurios e, yra laikomos banko sąskaitoje. E, čia padidėja nuostolio rizika. Aštuntais metais yra priimti tam tikri sprendimai dėl tokios e, situacijos ir nuo šių metų biudžeto generalinis direktoratas jau siekia užtikrinti didesnį saugumą e, tų lėšų iš surinktų baudų. Ačiū, ponas pirmininkė. Dabar paprašysiu audito rūmų atstovą pasisakyti šiuo klausimu, ponas Ludbors. Pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, aš manau, kad tai, ką, ką tik pasakė ponas Itelė, labai gerai, puikiai apibūdina, apibendrina mūsų ataskaitą dėl komisijos išdo valdymo, aš norėčiau pasakyti, kad aš esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, jeigu tik tai jūs jų turėsite, ar paaiškinti jums plačiau šį klausimą. Ačiū, ar būtų klausimų. Ponas Sadė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėjui, ačiū auditorumams už puikią ataskaitą. Turiu vieną klausimą. Biudžeto kontrolės komitete aptikome pinigų srautų sąskaitas, kurios buvo naudotos e, sporto asociacijom. Visi pamena tą diskusijas. Ar rengdami ataskaitą radote tokių nebiudžetinių uh, um, grinųjų pinigų srautų um, sąskaitų? Antras klausimas. Pagal reguliavimo sistemą biudžeto sąskaitas tvarko apskaitos institucijos. Tačiau tarptautinės apskaitos audito taisyklės sako, kad taip neturėtų būti. Finansų reglamentas vis dėlto tai ne, nesaskaitininkų kaltė yra suteikę sąskaitininkams. Uh, buhalterijos skyriams tokias galės. Ką audito rūmai mano apie tokią tvarką? Žodis audito rūmų atstovų. Ačiū pirmininkė. Dėl nebiudžetinių sąskaitų turėčiau pasakyti, kad visų pirma mūsų tikslas nebuvo uh, audito metu aptikti tokių sąskaitų, mes nagrinėjom du klausimus. Vienas - vidinės kontrolės procedūrų efektyvumas. Ir, kaip buvo minėta anksčiau, bendrai paėmus padėtis yra um, gera pakankamai, tačiau yra tobulintinų sričių mūsų nuomonė dėl antro klausimo - pareigų atskirimas buhalterio ir išdo, apskaitos ir išdo. Aš asmeniškai e, pritarčiau pono Jodi, e, pagristas pastebėjimas vidaus audito kriterijai, kuriais naudojamės audito metu, yra nustatyti finansų e, reglamentuose ir gyvenimo taisyklėse. Tačiau e, tai nereiškia, kad to klausimo nebūtų galima išspręsti atėjus metui. Dėkuoju už jūsų pastebėjimus, tikrai pagristi jie buvo. Esu. Ačiū. Ar būtų dar pastabų? Regis ne. Žodis komisijos atstovų. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atsakyti ponui Odį. Jo paminėta situacija e, buvo e, sureglamentuota prieš porą metų. E, Dabar dėl tos situacijos, dėl išdo ir apskaitos e, atskirimo, labai aiškus tas atskirimas yra ir už tai yra atsakingi skirtingi žmonės. Dabar dėl pačios ataskaitos ji labai naudinga. E, vyko e, išsamios diskusijos su audito rūmų darbuotojais. Dauguma rekomendacijų iš esmės jau gyvendintos yra, jų laikomos dabar konkrečiai dėl rizikos analizės. Uh, ir dėl informavimo biudžeto kontrolės komiteto apie tai, tai jau padaryta yra. Balandžio pirmą dieną jums yra atsiunčiama informacija apie praėjusius finansinius metus. Mano generalinio e, direktorato finansinė ataskaita taip pat jums yra e, siunčiama, taigi, e, taigi tai jau yra daroma. Ačiū pirmininkė. Dabar galime pereiti prie kitos ataskaitos. Numeris 3 2009. Nuotekų valymui skirtų skultūrinių priemonių išlaidų veiksmingumas 94-99-2000-2006 metų laikotarpiais. Ponas Dač. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, tisztelt. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, ponai ir ponės. Kaip ką tik sakė pirmininkas, šiame darbinėme dokumente kalbama apie tai, kaip ES lėšos buvo panaudotos dviem programavimo laikotarpiais. Būtent apie tai dabar ir kalbėsime. Iš karto turėčiau pasakyti, kad e, kitais metais e, minėsime 90-metį nuo tada, kai Junktinėje karalystėje buvo sukurti pirmieji šio laikiniai, atsiprašau, 50 metų jubiliejų, kai buvo sukurti pirmieji valymo įrenginiai. Taigi prabėgo 50 metų ir galima įvertinti, kaip Europos kontinente, o taip pat ir Junktinėje karalystėje buvo valomi įrenginiai, valymo, buvo valomi, valomas vanduo valymo įrenginiuose. Gerbiami ponai ir ponios, kolegos, auditorumai mums pateikė labai naudingą ataskaitą. Ir aš norėčiau auditorumams už tai padėkoti, ypač dėkoju dviem kolegoms, kurie parengė šią ataskaitą. Uh, tikrai galiu pasakyti, kad ataskaita labai kokybiška, labai vertinga. Norėčiau pasakyti, kad ES vykdomas finansavimas tiek iš sanglaudos fondo, tiek iš kaimo plėtros fondo. Ir būtent šių fondų galima finansuoti valymo renginių statybą programavimo laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų ES iš viso daugiau kaip 10 milijardų eurų išleido šiuo tikslu. Na, o dabartinių programavimo laikotarpių, tai yra nuo 2007 iki 2013 metų, šios lėšos sudaro apie 40, 14 atsiprašau, milijardų eurų. Kai girdime minint tokias didžiulės sumas, pagalvojame apie tai, kad e, už tokias sumas galima įsigyti daug labai vertingų futbolininkų, bet yra be abejo ir kitokių svarbių tikslų. Taigi nuo 2000 iki 2006 metų buvo išleista daugiau kaip 10 milijardų eurų keturioms ES valstybėms narėms. Tai yra Ispanija, Portugalija, Graikija bei Airija. Na, o audito rūmų ataskaitoje būtent ir kalbama apie šias keturias šalis. E, buvo surinktas ne vienas vizitas į šią šalis, buvo tikrinami įvairūs dokumentai, tai atliko auditorumų atstovai. Na, o dabar aš norėčiau pateikti tris rekomendacijas arba pasiūlymus šiam audito rūmų pranešimui arba ataskaitai. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme tam, ką teigia audito rūmai. Mes turėtumėm skatinti valstybės narės, o ypač valstybių narių institucijas, kad e, tie valymo renginiai kuriems taikomas kofinansavimas, būtų visapusiškai naudojami. Išnaudojami visų pajėgumu. Audito rūmų atlikta analizė rodo, kad kai kuriais atvejais pastatyti valymo įrenginiai nebuvo naudojami visų pajėgumu. Yra, reikėtų daryti skirtumą tarp dviejų atvejų. Viena vertus, uh, Gali būti taip, kad e, valymo įrenginių pajėgumai yra plečiami, tiesiog e, daug investuojama į ateitį ir galima tikėtis, kad tokie valymo įrenginiai išvalys dar daugiau vandens. Tačiau antra vertus reikia kalbėti apie tokią problemą, kad nepakankamai išnaudomi jau esantis esami valymo įrenginių pajėgumai ir kad ne visiškai išvalytas vanduo tiesiog yra išleidžiamas iš valymo įrenginių. Taigi reikėtų stengti šimtų procentų išnaudoti valymo įrenginius. ES yra direktyva susijusi su nuotekų dumblo valymu. Tai yra direktyva primta dar 86 metais. Komisija pažadėjo peržiūrėti šią nuotekų dumblo valymo direktyvą. Europos parlamentas norėtų atkreipti komisijos dėmesį į tai, kad tikrai pats laikas e, paspartinti direktyvos peržiūrą. Apie tai kalba ir auditorumai. Auditorumų ataskaitoje aiškiai suformuluota, kad nuotekų dumblo valymas yra labai svarbi ir panaudojimas yra labai svarbi užduotis, dėl to reikia peržiūrėti ir direktyvą. Uh, darbinėme dokumente aš pateikiau pasiūlymą. Kaip sakiau, turėtų būti efektyviai išnaudojami jau esantis, jau dirbantis valymo įrenginiai. Na, o komisija skelbdama konkursą dėl projektų įgyvendinimo turėtų parengti ir vadovautis įvairiomis e, gairiamis, Taip pat turėtų komisija parengti ir kontrolinius sąrašus, checklists. Tokiu būdu būtų paprasčiau, nes e, galėtume vadovautis aiškiai suformuluotais kriterijais. Audito rūmai taip pat pareiškia, kad reikėtų griežčiau tikrinti projektus, norint užtikrinti, kad uh, valymo renginiai ateitie naudotų, veiks, funkcionuotų veiksmingiau. Taigi, mėly kolegos, taip aš galėčiau pristatyti mano parengtą darbinį dokumentą. Ačiū. Dėkoju. Na, o dabar suteiksiu žodį audito rūmų nariui Ovidijui Spirui. Ačiū, pirmininkė. Ponas Deutsch, kaip pranešėjas, pristatė savo darbinį dokumentą ir visiškai aišku, kad dokumente yra išne... ir norėčiau pasakyti, kad e, pranešėjas puikiai išnagrinėjo mūsų dokumentą. Auditorumai parengė ataskaitai buvo palankiai sutikta Taigi ataskaita buvo labai palankiai sutikta įvairiose institucijose. Na, o rytoj visiškai netrukus konferencijoje taip pat bus aptarta ši ataskaita. Ataskaita yra labai svarbi visiems Europos piliečiams. Aš tikiuosi, kad jūs patvirtinsite ataskaitą, pritarsite jos išvadoms. Šią ataskaitą gali prisidėti prie geresnio ES piliečių apsaugos, o taip pat ir aplinkos apsaugos. Ačiū iš jūsų dėmesį, laukiu jūsų klausimų. Ačiū. Grazie a lei. Onorevole. Ačiū. Pone Ajala. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Deutsch, parengusi puikų pranešimą. Šiek tiek norėčiau įsigilinti į dvi mano nuomonės svarbės temas. Kai kalbame apie silpnuosius aspektus sistemoje, šiaip jau sistema galioja, taikoma yra labai gerai. visuomet kyla tik tai klausimas dėl žinių ar techninių ekspertų stokos tarp vietos valdžios atstovų. Egzistuoja direktyva, kuri mm, e, saisto visas vietos valdžios institucijas, e, jos pagal tą direktyvą e, privalo statyti vandenvalos įrengimus tam reikia infrastruktūros ir kartais atsiranda problemų dėl jų sujungimo su pavyzdžiui įplaukiančio vandens srautais. Ir tada atsiranda problemų. Galbūt audito rūmai galėtų šiek tiek plačiau apie tai papasakoti ir galbūt galėtų atlikti specialų tyrimą, kaip e, techninių pajėgumų ar e, ekspertizės toka vietos valdžioje e, sukelia sunkumų taikant, e, panaudojant ES lėšas. Kartais e, turime kalbėti čia apie didžiulės sumas. Antras klausimas. Mokesčiai. Tai yra įdomus klausimas. E, pranešime ar ataskaitoje labai svarbi dalis skirta lėšų panaudojimui E, pasakojama, kad e, įrenginiai atrodo įdėkti sėkmingai, bet paskui iškyla klausimas, kaip išlaikyti įrenginius. Kalbu ne tik apie vandenvalą, bet ir apie kitą infrastruktūrą, kuriai reikia eksploatacinės priežiūros. Taigi, galbūt auditorumai ne tik galėtų rekomenduoti kanos, bet ir detaliau pasižiūrėti į uh, tai, kaip e, galima būsimuose programuose e, apimti tam tikrus dalykus. E, kai kalbame apie įrenginius, jie pradedami taikyti ir iš pradžių yra viskas gerai, paskui dėl priežios stokos iškyla problemų ar dėl techninių pajėgumų stokos ir kadangi viena iš problemų yra ta, kad mokesčiai už tam tikras paslaugas yra nustatyti per nelik žemė arba iš vis nėra. Pirmininkas, aš taip pat norėčiau pabrėžti, kai, kokia svarbi ši tema yra Italijoje. Viena iš, vienas iš svarbiausių dalykų, sritis, kur naudojamas ES lėšas, yra vandens valymas. Tai yra nepaprastai svarbus dalykas. Labai dažnai uh, matome, kad šie dalykai susiję ir su taršos klausimais. Vanduo yra užterštas E, ne tik tai dėl pramonės veiklos, bet ir dėl to, kad vandenvalos įranga neveikia gerai. Italija šimtai milijonų eurų yra išvaistyti tokiu būdu ir Olafas jau yra įsikišęs atlikęs tyrimus. Taigi labai svarbu, kad tiek komisija, tiek e, auditorumai ir pirmiausia Olafas atliktų atitinkamus tyrimus. Kitaip mes e, išvaistysime lėšas, prarasime galimybių, galimybės. Ar norėtų auditorumo atstovas e, sureaguoti į ponios Ajalos klausimą? Centro întrebarea pusė kutsė de konturi. Ačiū už klausimą. Skirtą auditorumui rūmams. E, žinoma, sukoncentravome savo dėmesį į šį klausimą, tačiau turėčiau priminti tai, kad uh, valdymo problema yra bendra. Mes laukiame, kad valstybės narės prisidėtų. Komisija pripažino mūsų išvadų pagristumą ir imsis reikiamų veiksmų, kad e, spręstų tas problemas, kurias įvardijo audito rūmai. Dabar dėl aplinkosaugos audito. Audito rūmai pradės renkti kitais metais naują ataskaitą. Susitelksime daugiausia į tai, e, kaip e, naudojami atliekų perdirbimo įrenginiai ir koks poveikis yra aplinkai. Šiandien pateikti pasiūlymai ir šios dienos e, diskusijos bus svarstomos audito rūmų ir tai bus atsižvelgta, renkiant naują mūsų ataskaitą. Dėkui. Pirmininkas, aš taip pat norėčiau pažymėti, kad audito rūmų vaidmuo svarbus yra. Ir e, Italijoje buvo pradėtas e, vienas labai svarbus sukčiavimo e, tyrimas būtent po Italijos audito rūmų ataskaitos. Taigi audito rūmų ataskaitos labai svarbios yra. Panas Kilakakit. Ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimą audito rūmo atstovams. Kaip manote, ar jau galima naudotis kažkokiais konkrečiais rodikliais arba indikatoriais? Kaip galima būtų planuoti darbus ateityje? Taip pat mane domintų ir kaip skiriasi išlaidos išleistos valymo renginių darbams įvairiose valstybėse narėse. Cred că... E, Ponas Ispir. Manau, kad kalbant apie jūsų minėtas problemas, reikėtų paminėti e, sunkumus, e, su kuriais susidariama gyvenant projektus. E, mes nagrinėjome šią problemą, kaip panaudojamos yra lėšos vandens valymui. Auditas buvo tikslinis, tačiau nebuvo atsižvelgta į ypatumus susijusius su planavimu, kadangi audito rūmai nėra atsakingi už planavimą. Tai yra komisijos kompetencija, nes ji yra pagrindinis subjektas atsakingas už lėšų valdymą, taip pat ir valstybės narės. neturime rodiklių sistemos, kadangi neplanavome tokios turėti. Komisija yra už tai atsakinga. Dėkui. Ar būtų dar pastebėjimų? Prašom, pane Aja Sender. Pirmininkė, yra dar vienas klausimas, e, kuris, e, man atrodo, labai įdomus. Audito rūmai, atrodo, teikia rekomendaciją Tačiau aš norėčiau e, suprasti, kiek įtakos tai galėtų turėti e, vandens valymo e, strategijai. 50 ir 53 punktuose kalbama apie galimybės mažinti taršą prie šaltinio. Visiškai už, uždraudžiant naudoti fosfatinius skalbiklius norėčiau paklausti, ką audito rūmai apie tai galvoja, ehm, ką komisija dėl to turėtų daryti, ar komisija turėtų um, siūlyti teisėkuros pasiūlymus, kurie kur kas labiau um, ribotų fosfato naudojimą. Ar norėtumėt ką pridurti? Ponas Esmė. Taip, iš tiesų savo ataskaitoje 50-53 punktuose teikiame rekomendacijas dėl fosfatinių skalbiklių naudojimo arba tiksliau jų naudojimo ribojimo. Mes tai išsamei aptarėme audito rūmose, konkrečiai mūsų audito grupėje, kurios, kur, kurios sudėtyje aš dirbau, labai išsamie aptarėm tokio tipo rekomendacijas. Be to, aptarėme ir komisijos rekomenduotą procedūrą ir aprašėme tas diskusijas savo ataskaitoje. Padarėme išvadas. tokių išvadų turėtų pakakti komisijai, kaip viešųjų lėšų valdytojai, kad ji imtųsi jos nuomonę būtinų priemonių. Ačiū dabar ponas Barkeris komisijos vardu. Labas rytas. Mes esame trys komisijos atstovai, du iš aplinkosaugos generalinio direktorato, e, trečiasis iš regioninės plėtros direktorato. E, sveikiname šią ataskaitą ir aš asmeniškai e, norėčiau paminėti tris dalykus, kurie yra susiję su jau aptartais dalykais. Paskui gal įvyks diskusija. Pirmiausia, dėl infrastruktūros, kuri statoma dėgiama su ES paramą. E, tai pirmiausia susijęs su vandenvalos įrengimais ir komisija norėtų pasakyti, kad pirmiausia valstybės narės atsakingos už įrengimų priežiūrą ir naudojimą. Taip pat e, jos turi laikytis teisės aktų susijusius su sanglaudos ir e, struktūrinė politika. Uh, Kaip žinia, valstybės narės ir komisija dalyjasi bendra atsakomybė pagal sanglaudos politiką ir tai taikoma visiems e, objektams, kuriuos finansuojame, ar kelių statybai, ar e, vandenvalos įrengimus ar panašiai. E, komisija yra valstybės narės padavusi į teisingumo teismą keturiais atvejais. Keturias valstybės narės ir Tai yra susijęs su vandenvalos įrengimais ir nepakankama, nepakankamai gera tų e, įrengimų nepakankamai gerų naudojimuose įrengimais. Taip pat mes e, įgyvendiname e, vandens nuotekų direktyvą ir nuotekų dumblo direktyvą ir šiuo metu yra rengiami atitinkami pasiūlymai. Mes tikimės, kad bus įveik, atlikta iki šių metų pabaigos e, poveikio analizė. Vėliausiai iki dešimtųjų metų pirmojo ketvirčio pabaigos mes galvosime apie e, teisėkuros pasiūlymą, jeigu paaiškės, kad to reikia ir tą galime padaryti e, kitų metų e, pirmąjį ketvirtį. Dėl komisijos vaidmens reikia pasakyti, kad valstybės narės yra pirmiausia atsakingos už tai, kaip atrenkama, įgyvendinama ir mm, prižiūrėmi projektai pagal kofinansavimą 7-13 metais komisija atlieka pirminį vidinį vertinimą e, ir tai susijęs su maždaug 25 milijonų eurų suma. E, mes e, tikriname apie pramoninių nuotekų valymo įrenginius ir ir nuotekų e, dumblo valymo įrenginius. Šių metų pradžioje aplinkosaugos ir regioninio vystimosi direktoratai yra parengę sąrašą e, tam tikrų sąlygų dėl vandenvalos įrengimų. Mes tą sąrašą aptarėme Birželio 9 su valstybėmis narėmis, e, susitikę atitinkamame tinkle, forume, e, kuris užsima sanglaudos politikos įgyvendinimu. Ir mes e, pasiūlėme tris mėnesius apmastyti tą sąrašą, kol kas nieko nesulaukėme ir mes siūlome pasinaudoti tą sąlygų, tuo sąlygų sąrašu tolesnėje veikloje. Atsižvelgiant į e, naujai pradėtas diskusijas dėl to, kaip reikėtų taikyti reglamentą dėl sanglaudos politikos, e, mes e, numatėme slengsti sumoms ir padidės tas slengsnis nuo 25 iki 50 milijonų eurų vertės projektams ir e, į tai pateks vandens valymo įrenginių projektai. Mes čia e, taip pat dalysimės atsakomybę su valstybėmis narėmis komisija prašo valstybių narių, kad būtų pateikta informacija apie įgyvendinimą projektų nuo 20 ir e, bus projektai e, nuo 25 iki 50 milijonų eurų aptariami. Mes taip pat ketiname atlikti e, iš anksto nepaskelbtas inspekcijas valstybėse narėse. Dabar dėl klausimų, kurie buvo iškelti, dėl ekspertizės tokos, ponia Ajela Senders pateikė šį klausimą. Noriu pasakyti, kad mes pripažįstame šią problemą, tačiau techninę pagalbą galima e, gauti pagal sanglaudos ir regionio e, regionės plėtros fondus pagal bendradarbiavimo programas, taip pat ir socialinį fondą galima pasitelkti apmokymams. Dėl mokesčių už eksploataciją reglamentas dėl sanglaudos politikos turi keletą straipsnių, e, kur, pagal kuriuos taikoma teršėjas moka principas ir iš tikrųjų ne visur vienodai lengva taikyti tuos mokesčius, nes ne visi vienodai yra turtingi. E, pagal pagrind, vandens pagrindų direktyvą valstybės narės iki 2010 metų pabaigos, kitaip tariant, 2011 metų sausio pirmą dieną turi e, turėti mechanizmus, e, kurie numatytų, kaip yra, būtų galima susigražinti išlaidas. E, vienas iš klausimų, kurie buvo e, iškelti, yra susijęs su lėšų numatymu. E, biudžeto sudarimu ir yra dokumentai, kurie numato tam tikras e, finansinės korekcijas esant reikalai. O dabar aš e, perduodu žodį kolegijai, kuri pakalbės apie fosfatus. Ačiū. Dėl pereimo prie skalbiklių be fosfato komisija yra 7 metais perengusi komunikatą, kuriame įsipareigojo parengti išsam poveikio vertinimą ir jeigu to reikės, po to bus įmamasi teisė kuros iniciatyvo. Tačiau buvo nustatyta dar ir tai, kokia dalimi Europos valstybėse narėse fosfatas išimamas yra iš skalbiklių ir pasirodė, kad valstybės narės tai jau pradėjo daryti ir dabar 66 procentai gyventojų iš tiesų jau nebenaudoja fosfatinių skalbiklių. Taip pat turėtumėm pabrėžti tai, kad Dunojaus baseine yra įsipareigojimas e, valdymo e, plane rengiamame pagal vandens pagrindų direktyvą. E, fosfatas nebebus naudojamas kalbikliuose. Tai bus daroma laipsniškai pirmo gyvenimo, pirmame įgyvendinimo etape iki 15 metų ir tame dalyvaus visos valstybės narės, E, kurių teritorija yra Dunojaus baseine. Ačiū. Ar būtų norinčių dar kalbėti? Tuomet periname apie 18 darbo tvarkės klausimų, audito rūmų specialioje ataskaita, komisijos valdymas susijęs su nevalstybinio subjektų dalyvavimu, e, B vystomojo bendradarbiavimo procese žodį suteiksiu vicepirmininkui Bartui Stas. Ačiū pirmininkė. Puiki ataskaita, tačiau norėčiau uh, paprašyti, kad visų pirma e, savo pranešimą padarytų audito rūmų atstovas atsakingas už šią ataskaitą, o, o po to galbūt aš galėčiau kalbėti. Uh, uh Aš norėčiau pasakyti, kad reikia pabrėžti, jog e, ši ataskaita parengta galvojant apie bendrus interesus parlamento Europos uh, E, Europos, ir, Europos audito rūmų, nes biudžeto kontrolės komitetas keletą kartų prašė mūsų e, išspręsti šį klausimą susijusi su ne e, valstybinės veikėjas vystomajame bendradarbiavime. Noriu pasakyti, kad yra nemažai dokumentų, kurie reglamentuoja šią veiklą, taip pat kurie pabrėžia, kad reikia plėtoti bendradarbiavimą su nevalstybiniais veikėjais. Ir komisija yra paskelbusi nemažai tokių dokumentų dėl e, biudžeto E, svarbos ir lėšų, kurie yra nukreipti ne valstybinėms veikiems vystomajame bendradarbiavime. Tos lėšos yra gana e, nemenkos. Septintaisiais mes pasižiūrėjome į septintuosius metus ir matėme, kad e, tuo metu buvo panaudota maždaug 915 milijonų eurų. Audito rūmai pasižiūrėjo į tris e, svarbiausius klausimus. Pirmasis e, dėl pačių nevalstybinių veikėjų vaidmens vystomajame bendradarbiavime ir norėjome pasižiūrėti, ar komisija veiksmingai užtikrina, kad veiksmingai dalyvautų nevalstybiniai veikėjai vystomajame bendradarbiavime. Uh, ar tai yra partneriai, kuriant įvairias strategijas ir įgyvendinant vystamąją politiką e, besivystančiose šaly, šalyse. Kitas klausimas buvo susijęs su nevalstybinės veikėjais, kaip pagalbos įgyvendintojais per įvairius e, projektus e, kurie finansuojami iš ES ir ES vystimo fondų lėšų. Trečias klausimas E, kaip veiksmingai komisija užtikrina pajėgumų e, kūrimą nevyriausybinių aktų nevalstybinių aktorių srityje, kitaip tariant, kaip jų e, stiprinami jų pajėgumai. Naudą gaunančiose, pagalbą gaunančiose valstybėse, siekiant sumažinti skurdą ir padėti toms šalims vystytis. Uh, E, mes padarėme keletą išvadų e, dėl šių klausimų ir jeigu jūs norite, kad pagal kiekvieną klausimą aš apibūdinčiau išvadas, galiu tą padaryti. Mūsų išvados ir rekomendacijos yra išdėstos darbo dokumente, kurį parengė ponas Tes Mes visiškai pritarėme jo išvadoms ir dabar aš esu jūsų rankose, ponas pirmininkė, jeigu jūs norite, galiu kiekvi, į kiekvieną klausimą konkrečiai atsakyti ir išdėstyti jums audito svarbiausias išvadas. E, mes iš tikrųjų esame pasirengę atsakyti į bet kokį jūsų klausimą šioje srityje. Ačiū, ponas Tas. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, norėčiau padėkoti ponai Kinštui ir jo kolegoms už parengtą ataskaitą, už visą atliktą darbą. Tikrai neblogai padirbėta. Jau iš sektoriaus atstovų girdėjau pagirų šiai ataskaitai, e, kaip ponas Kinštas minėjo. E, kalbame apie didelės e, sumas - 900 tai 15 milijonų eurų 7 metais, tai 10 procentų e, visų lėšų skiriamų besivystančiom šalim. Na, pastebėjau, kad e, vertime E, žodis, aktas, subjektai netinkamai apibrieštas yra, nes iš tiesų mes čia nekalbame apie nevyriausybinės organizacijas. Tie subjektai žodis yra kur kas platesnis. Tai gali būti organizacijos įsteigtos ir ES ir kitur, tačiau mes taip pat kalbame apie profesinės sąjungas, ūkininkus, bažnytinės organizacijas, priekybos rūmus. Čia kalba eina apie pačias įvairiausias organizacijas, visas pilietinės organizacijas visuomenės organizacijas, kurios nėra susijusios su vyriausybėmis ir privačiais asmenim. Tai reiškia visa likusi e, dalis. Bendravau nemažai su komisija, labai konstruktyviai šiuo klausimu. Vakar e, kalbėjausi ilgai su ponu Gabliu, kuris yra šio sektoriaus e, padalinio vadovas, kalbėjusi su ponu Weberiu, kuris dalyvauja šio dienos posėdį ir tikrai kalbės. Komisija man, mane informavo apie tai, kaip jie supranta savo įgaliojimus suteiktus Europinių teisės aktų remti nevalstybinius subjektus ir įtraukti juos į vystomą į bendradarbiavimą. Ir sakė, kaip sunku praktiškai jiems atlikti šitą darbą. Audito rūmai įvardijo tikrą skirtumą arba netitikimą tarp to, ko norima ir kas vyksta. Taigi komisijos užduotis nelengva yra, pateiksiu nedidelį pavyzdį tiems, kas nėra susipažinę su ataskaita. 7-8 metais 284 milijonų eurų biudžetas buvo skirtas. Ir šioms e, lėšoms gauti buvo pateikta e, virš 4500 pasiūlymų. Buvo e, prašoma daugiau negu 3,5 milijonų eurų, milijardų eurų kiekvienam projektui. 3,5 milijono eurų. Po to vyko projekto atranka ir galų gale buvo pasiūlyta finansuoti 212, 212 e, projektų. Tai jei pasižiūrėtumėm, galų gale pasirinkta finansuoti buvo tik tai 4,6 procentus e, projektų, kurie iš pat pradžių aprašė finansavimą. Vakar, vakare komisija man pateikė daug dokumentų, kad įrodytų, jog iš tiesų daro viską, ką gali, kad e, geriau apmokytų savo darbuotojus, delegacijas. Ankstesniais metais e, surinkta e, bent trejetas seminarų mokomųjų. Ir iš tiesų buvo e, naudojama ir naudojami ir skaidrių pristatymai, ir mokymai, Um, kad uh, darbuotojai delegacijos būtų išmokyti, kaip spręsti tokius klausimus. Taip pat uh, seminaro metu uh, buvo mokoma, kaip geriau dirbti su partneriais vietose. Taip pat kalbėjausi su Concord partneriam organizacijom ir uh, E, jie sakė, kad e, juos tenkina bendradarbiavimas e, ir tarpusavio, ir saudito rūmais dalyvavusiais tyrimė. Klausiausi jų jie įvardijo problemas, audito rūmai sakė, kad buvo nuvykę į e, vietas ir vėlgi viskas vyko labai konstruktyviai, apsikeista labai daug e, duomenų yra ir ataskaita yra iš tiesų labai detali. E, parlamente yra vystimo komitetas labai rimtai žiūri į šią ataskaitą ir tiesą sakant, kitą mėnesį šis komitetas rengia specialius klausimus Europos komisija, Concord organizacija, audito rūmai visi, visi kalbės klausimo metu. Ten bus kalbama apie problemas ir manau, kad tai labai teigiamas dalykas. Na, e, tiesą sakant, neturėtumėm apsiriboti darbo biudžeto kontrolės komitete, turėtumėm įtraukti ir kitus parlamento e, komitetus. Aš pats dalyvauju ir vystimo e, komiteto darbe, bet kadangi esu pranešėjęs atsakingas už šią ataskaitą, tai savo dokumente pabandžiau apibendrinti tai, kas yra pasakyta auditorumų specialiojo ataskaito. Norėčiau paraginti jūs susipažinti su ją, taip pat pateikiau kelias rekomendacijas. Savo rekomendacijose siekiau pateikti ne tik tai bendrus pastebėjimus, siekiau, kad tos rekomendacijos būtų praktiškos ir e, pateikiau pasiūlymų ir audito rūmams ir komisijai, e, pavyzdžiui, pagalvoti apie konkrečius sprendimus, dabar išsamei e, to nevardysiu, tačiau vienas, pavyzdžiui, iš pasiūlymų buvo toks. iš tiesų reikėtų atsižvelgti, kad yra problemų su delegacijom, trūkta patirties, žinių, tačiau e, atsižvelgiant į tai reikėtų nustatyti tikslą, pavyzdžiui, terminą dešimtosius metus ir e, reikėtų e, iki to meto užtikrinti, kad delegacijų sudėty būtų vienas komisijos atstovas, kuris turi pakankamai patirties ir žinių, pavyzdžiui, kaip valdyti projektą, atrinkti projektus, kaip organizuoti finansus, tolesnę tą, tasą darbų stebėjimą. Reikia žmonių, kurie turėtų praktinės patirties iš darbo vietose nes iš tiesų yra tam tikras atotrukis tarp to, kas surašyta procedūrose ir to, kas vyksta vietose. Tai toks vienas mano pasiūlymas yra. Aš esu dėkingas komisijai, turbūt greitai kalbės ponas Weberis. E, tačiau dar norėčiau paminėti e, vieną iš komisijos problemų. Komisijai labai e, sunku yra iš tiesų vien spustelinti kompiuterio klaviatūros mygtuką ir pasakyti, štai tiek projektų buvo X metais E, tiek lėšų skirta X, Y ir Z partneriams, netaip viskas paprasta yra. Iš tiesų labai sunku gauti patikimus duomenis, nes padėtis yra sudėtinga. Ir mano pasiūlymas yra toks. Kai kalbėsime apie 11 metų biudžeto vykdymo procedūrą, reikėtų uh, iš tiesų išsiaiškinti, kur nueina tos lėšos atitinkamam sektoriui, nes tai yra labai svarbu mūsų komitetui, biudžeto komitetui, kad jie galėtų tinkamą biudžetą parengti 11 metams. Dar vienas dalykas. Man atrodo, kad atėjo metas mums pradėti galvoti, uh, apie visą bendro finansavimo e, sistemą e, taikomą nevalstybiniams subjektams. Reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima tą sistemą reformuoti. Siekis turėtų būti toks, kad e, žmonės iš tų organizacijų ir ES ir iš organizacijų esančių už ES ribų, pietose, e, iš tiesų žinotų taisyklės, kad tos taisyklės būtų skaidrios, kad jie žinotų, e, koks yra jų vaidmuo. Mes turėtumėm pagalvoti apie finansinių reglamentų pakeitimus. Juos reikėtų keisti, kad būtų galima panaikinti tam tikras kliūtis e, labai tiksliai aprašytas audito rūmų, neužtenka įvardyti tų kliūčių, reikia kažkaip tai tai spręsti. Pateikiau ir kitų rekomendacijų. Pastebėjau, kad yra ne tik tai audito rūmo ataskaita, e, bet yra ir komisijos ataskaita e, skirta e, vystomai pagalbai. Aš paminėjau savo dokumente tą ataskaitą, kur ją rasti. Aš manau, kad mums reikėtų atsižvelgti tas abi ataskaitas, darant atitinkamas e, išvadas. Tad toks e, mano trumpas e, pranešimas ir įdomu bus išgirsti, ką pasakys auditorumo atstovai ir komisijos atstovai taip, bei kolegos. Dėkui. Ačiū ponai Stas, žodis komisijai souligner que Euh, la Commission euh, partage largement les considérations du rapporteur et de la Cour des comptes. Labai ačiū. Na, mes iš esmės pritarėme tam, ką pasakė pranešėjas, o taip pat ir auditorumų atstovas. Iš tikrųjų, ataskaitoje išdėstyta problema yra labai e, sudėtinga, ją reikia spręsti bendromis jėgomis, dialogo būdu ir kiekvienas turėtų įnešti indėlį į problemos sprendimą. Uh, Labai džiaugiuosi tuo, kad svarstymas įvyks pirmadienį. Na be abejo, niekas neturi kažkokio stebuklingo recepto. Nėra taip jau lengva pradėti konstruktyvų, veiksmingą dialogą su keliomis dešimtimis organizacijų, tiksliau šimtais organizacijų įvairiose valstybėse. Taigi jos gali išsakyti ir savo idėjas, jomis galima pasinaudoti. Iš tikrųjų labai svarbu diskutuoti su visais susijusiais subjektais, organizacijomis, nevalstybiniais subjektais. Taip pat svarbu diskutuoti ir su atstovais trečiosiose šalise. Taip pat reikėtų, kad vyktų glaudus bendradarbiavimas tarp Europos parlamento komisijos audito rūmų. Uh, Na ir bendromis jėgomis galbūt išsiaiškinsime, ką geriausia daryti tam, kad galėtumėm išspręsti iškilusias problemas. Na, o dabar norėčiau sureaguoti į kelias pastabas, kurias išsakė ponas Stas. Buvo sakyta, kad kiekvienoje delegacijoje turėtų būti specialistų atsakingų už problemą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Taip, aš tam pritariu. Uh, Vis dėlto nepamirškime ir tam tikrų apribojimų, o būtent mums trūksta žmogiškųjų išteklių personalo. Biudžeto institucija taip pat priema sprendimus dėl išteklių personalui, o mūsų tie ištekliai yra riboti. Taigi reikėtų vertinti visą bendradarbiavimą, taip pat nepamiršti, kad bendradarbiavimas su nevyriausybiniais subjektais yra labai svarbus. Buvo sakyta, kad toks bendradarbiavimas daro 10 procentų, 90 procentų yra išleidžiama kitoms programams, sudaro kitos programos. Vis dėlto tikrai norėtumėm turėti savo ekspertų visose srityse. Na, dabar keletą žodžių apie duomenis. Buvo sakyta, kad duomenys turėtų būti kiek įmanoma tikslesnė. Aš galiu pasakyti, kad ši problema iškyla visur. Tarp tautinių organizacijų atveju, nevalstybinių subjektų atveju. Visur ta pati problema dėl domenų. Be abejo, mes problemą norime spręsti, norime pagerinti situaciją ir dedame daug pastangų, kad taip ir būtų padaryta. į tai galima būtų atsižvelgti ir formuojant 2011 metų biudžetą. Jau buvo įgyvendintos įvairios programos, kuriuose galėjo registruotis nevalstybiniai subjektai, bet kila problemų ir dėl duomenų apimties. Įsivaizduokite, kad kažkokia programoje dalyvauja dešimtys organizacijų, subjektų ir tokių duomenų būna tikrai daug. Taip pat norėčiau visus paraginti elgtis atsargiai, kad ir kokia tobula būtų informacinė sistema, tačiau viskam yra ribos. Labai svarbu duomenys ne tik kaupti, bet ir protingai valdyti, apdoroti ir be abejo tai trunka tam tikrą laiką. Na ir tokius duomenys tvarkyti turi žmonės, o žmogiškieji sugebėjimai taip pat turi savo ribas. Yra tokių parametrų, kurie keičiasi kasdieną, reikia atitinkamai koreguoti ir programas. Vieną dieną galbūt mes gauname kažkokius duomenis apie gatvių ilgį, kitą dieną apie gatvių kietumą, apie asfaltų, asfalto storį. Taigi tie duomenys gali būti labai labai įvairūs. Norėčiau paprašyti visų supratimo. Mes esame tik žmonės ir tikrai negalime stebuklingų būdų gauti duomenis. Viskas trunka, reikia laiko, reikia investicijų. Taigi, kol viskas įsivažiuoja, tikrai reikia nemažai padirbėti. Dabar dėl kofinansavimo. Suprantu, ką Jūs pasakėte. Tikrai skubiais, neįpras, išskirtiniais atvejais galima numatyti šimtaprocentinį finansavimą. Uh, atvykęs į šį komitetą galėčiau pasakyti štai ką. Kažkada būtent Kokobu komitetas labai reikalavo būtent to kofinansavimo arba bendro finansavimo. Aš tikrai pritariu visoms jūsų išsakytoms priežastims ir argumentams. Paprastai projektai yra valdomi geriau, kai į projektą yra investuojama ir savų pinigų, nes su svetimais pinigais žmonės yra linkę elgtis kiek kitaip. Jeigu vyksta kažkoks tai valstybinis projektas, tai be abejo nėra jokių priežasčių, kodėl nevalstybiniai subjektai tose projektuose negalėtų dalyvauti. Galbūt išskirtiniais, skirtiniais atvejais galima suteikti ir šimtaprocentinį finansavimą, bet tikrai nemanau, kad tai turėtų būti daroma sistematiškai. Uh, Taigi tokios būtų mano pagrindinės pastabos. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti su auditorumais, su jumis, su jūsų komitetu. Tikrai siekiame dialogo ir darysime viską, kad situacija pagerėtų, jeigu tik tai yra įmanoma. Dar kartą noriu priminti, kad visa sistema yra labai didžiulė Ji apima šimtus nevalstybinių subjektų, sistema apima daug valstybių, valstybės yra suverenios šalis ir mes tikrai negalime daryti visko, ko tik norime visose valstybėse. Taigi visą tai reikia atsižvelgti siekiant protingų rezultatų. Ačiū. Dank u, meneer de voorzitter. Um, Ik heb weinig toe te voegen. E, ponas Berman, ačiū, ponas pirmininkė. Neturėčiau labai daug ko pridurti prie e, ponos tas puikaus pasisakymo. Manau, kad jūs padarėte viską, ko reikia, nes jums e, matau, kad vystomiai klausimai labai rūpi ir jūs labai gerai apibendrinote E, audito rūmų ataskaitą dėl nevalstybinių subjektų vystomajame bendradarbiavime. Man atrodo, kad e, tie klausimai visą laiką iškyla, kai e, pradedame bendrauti su nevalstybiniais subjektais. Jie skundžiasi, kad jie nepakankamai įtraukiami, kad labai daug procedūrų taiko, taikoma. Uh, kad jos būna komplikuotos, kai reikia e, teikti pasiūlymus, bet ir dėl vertinimo skundžiasi, dėl vertinimo procedūrų bet kokiai savo veiklai, kuri iš dalies yra finansuojama Europos komisijos. Vystomojo bendradarbiavimo komitete priemonė, kurią mes kaip parlamentas e, taikome, vertindami komisijos politiką, o tai yra mūsų užduotis kaip parlamento vertinti komisijos veiklą. E, tie dalykai yra mums svarbus visame vertinimo procese. Mes e, turime nemažai informacijos apie šalis, kur komisija, kuriuose e, komisija teikia vystomąją pagalbą ir per pastarąjį laikotarpį aš su komisijos atstovais gana išsamei kalbėjau apie, e, šie, apie šios dalykus. Nenorėčiau sakyti, kad su jais ginčiausi labai, bet labai rimtai kalbėjomės su jais. Ir reikia prisiminti, kad nevalstybiniai subjektai vaidina esminį vaidmenį užtikrinant socialinę sanglaudą, kai įgyvendinami projektai nevalstybiniai subjektai veikia vietoje, taigi jie yra esminė grandis sėkmingai gyvendinant projektus. Man atrodo, kad kritika išreikšta šiame e, pranešime yra gana stipri ir labai aiški dėl trūkumų mes galime pasinaudoti e, ataskaitoje išreikštą kritiką kaip gairėmis, galvodami apie vystomosios pagalbos politikos reformą, kaip žinia komisija imsis tos reformos. Ir aš tikiuosi, kad pirmadienį išgirsime daugiau per klausimą e, šiuo klausimu. Dėkoju. Dabar ponas Epping. Labai ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad ši ataskaita yra paskelbta. Ataskaita dėl nevalstybinių subjektų vaidmens besivystančiose šalyse. Kaip sako pranešėjas, yra atotrukis tarp popieriuje prisimtų įsipareigojimų ir veiksmų vietoje. Dėl to manau, kad Jau esame e, pasiekę ribas to, ką galime padaryti su vystomąją pagalbą. E, taikome mikrovaldymo e, principus, bet irgi sunku juos įdėkti. Kartais nevyriausybinės organizacijos sako, kad jie yra vieninteliai, kurie užsijima vargingųjų problemomis. Komisija kartais lyg bando jų veiklą e, reguliuoti iš savo dramblio kaulo bokšto. Aš manau, kad pranešėjas iš tikrųjų bando išsaugoti tai, ką dar galima išsaugoti. Jis sako, kad iš tikrųjų reikia geriau apmokyti žmonės, siūsti daugiau mūsų atstovų, bet aš matau vieną esminę e, problemą. Aš anksčiau dirbau komisijos nario Balkensteino kabinete ir prisimenu, kad jisai sakė, jog ne visuomet e, vystomoji pagalba padeda, o kur padeda, tai nebūtinai jinai yra būtina Mes bandome išlaikyti savo statusą kaip e, didžiausia pasaulyje pagalbos e, tiekėja, bet nepasižiūrime, ar ta mūsų pagalba yra naudinga. Aš žinau, kad pranešimą e, remia žalieji ir socialistų ir žinau, kad pirmadienį dėl šio klausimo vyks klausimas, norėčiau jame taip padalyvauti. Turėtume būti kritiškesni, žiūrėdami į nevyriausybinio organizacijų vaidmenį, ar jos iš tikrųjų padeda uh, trečiajame pasaulyje, ar jos ieško pačios savo naudos kai kurie klausimai yra ir, egzistenciniai ir mes turėtume iš tikrųjų ne, negalvoti, kad turime išsaugoti tik tai, ką reikia išsaugoti, bet reikia siekti, žvelgti ir toliau. Vuole intervenire il rappresentante della Corte dei Conti? Ačiū. Ar auditorumo atstovai norėtų pasisakyti? Taip, ačiū pirmininkė. Turiu keletą baigiamų, baigiamųjų pastabų po šios labai įdomios diskusijos. Mes jums ir komisijai pateikėme labai išsame, subalansuotą ataskaitą. Mes pripažįstame, kad nevyriausybinių subjektų įtraukimas yra didelį iššūkį, didžiulius iššūkius keliantis dalykas. Mes tikrai suprantame visus trūkumus, pritarėme tam, ką pasakė komisija. Tikrai pritarėme ir tiems įvardintiems trūkumams. Dar viena pastaba. Nuo pat pradžių mes žinome, kad komisija ir pati vertina tos pagalbos veiksmingumą, kuri yra suteikiama nevalstybiniams subjektams. Auditorumai labai atidžiai vertina, ar yra kažkokių papildomų um, informacijos šaltinio, ar nesidubliuoja atliekamas darbas. Um, Na, o šioje konkrečioje ataskaitoje mes pripažįstame, kad komisija rėmėsi kitais vertinimo kriterijais negu kad mes. Komisija rėmėsi siauresniais kriterijais, na, o mes įtraukėme įvairius partnerius, vertiname, kaip yra kuriamos politikos šalise gavėjose. Uh, Taip pat atsižvelgėme ir į pajėgumų plėtojimą. Na ir galiausiai, kaip ir visi kalbėtojai, kurie pasisakė prieš mane, aš tikrai labai džiaugčiausi labai laukiu to viešo svarstymo, klausimo, kuris įvyks pirmadienį po pietų. Tikrai tikiuosi, kad ten dalyvaus įvairūs nevalstybiniai subjektai, nevyriausybinės organizacijos. Na ir tikiuosi, kad to susitikimo metu susitarsime, ką galėtumėm daryti toliau. Ačiū. Dank u, voorzitter. Um, dank u voor alle opmerkingen. Labai ačiū. Dėkoju už visus komentarus. Jeigu leisite, norėčiau užsakyti keletą pastabų. Visų pirma, sureagos tai, ką pasakė ponas Weber ir ponas Epping. Kreipiuosi poną Weber. Jis kalbėjo apie mano darbinį dokumentą ir ten esančią frazę dėl šimtaprocentinio finansavimo. Tikrai pritariu tam, ką pasakė ponas Weber. Nenorėčiau sakyti, kad kiekvienas atskiras projektas turėtų būti finansuojamas šimtų procentų. Tačiau tokia galimybė turėtų būti suteikta, nes kartais yra geriau, kai būna šimtaprocentinis finansavimas, negu kad kofinansavimas iš įvairių šaltinių kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, labai svarbu, kad jos pasinaudotų ir savo turimais ištekliais. Na, o dabar norėčiau pereiti prie to, ką pasakė ponas Epping. Aš labai atidžiai klausiausi jūsų ideologinių minčių apie pagalbą vystimuisi. Tikrai nuskambėjo įdomių minčių. Aš žinau taip pat, kad jūs remiatės pana Bolkensteino mintimis, na, aš tam nebūtinai pritariu. Aš manau, kad nevyriausybinės organizacijos vaidina labai svarbu vaidmenį, jos pasiekia gerų rezultatų, galbūt ne visą laiką tie rezultatai yra šimtaprocentiniai, bet toks jau yra tas gyvenimas. Ponas Epping Vienas Aš tikrai labai džiaugiuosi įvairiamis diskusijomis su įvairiais partneriais ir taip pat džiaugiuosi įvykusią diskusiją šiame komitete. Ačiū, ar dar būtų norinčio kalbėti? Tuomet pereiname prie paskutinės ataskaitos. Galilėjo programos kūrimo ir patvirtinimo etapo valdymą. Žodis ponui Liberatskiai. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu mes kūrėme Europinę globalią navigacinę satelitinę sistemą. Uh, ši sistema turėtų būti naudojama kaip protingos e, globalios transporto sistemos dalis. Audito rūmai pateikė specialiąją ataskaitą, tai yra puikia ataskaita, ji tikrai yra labai reikalinga. Kodėl? Ogi todėl, kad e, pati sistema kaip o tokia turi kūrimo ir patvirtinimo fazę. Tai fazai turėjo būti skirta 1,1 milijardo eurų iki 2005 metų. Vieną trečdalį šios sumos reikėjo gauti iš privataus sektoriaus Europos šalise, na, o likusius, atsiprašau, vienas trečdalį turėjo būti skirta iš viešojo sektoriaus, na ir 66 procentai iš privataus sektoriaus. Dabar jau matome, kad išlaidos padidėjo iki 2,1 milijardo eurų. Iki 2005 metų niekas ši fazė nepasibaigė, galbūt baigsis 2010 metais. Ir vietoj vieno trečdalio viešojo finansavimo mes jau turėtumėm kalbėti apie šimtaprocentinį viešojo finansavimą. Taigi viskas kainuotų 3,3 milijardus eurų. 2008 metais jau turėjo baigtis parengimo naudoti ir komercinės veiklos fazę. Dabar mes tikimės, kad tos fazės bus įgyvendintos iki 2013 metų ir viskas kainuos apie 6 milijardus eurų eurų. Ir visa tai šimtų procentų turėtų būti e, finansuojama iš viešojo sektoriaus. Ataskaitoje yra išnagrinėtos priežastis, dėl ko susiklostė tokia situacija. Auditorumas rūmai nurodo tokias prielaidas, tokias sąlygas. Jų iš viso yra penkios. Visų pirma, programos valdymas buvo netinkamas tiek kūrimo ir patvirtinimo fazėje, tiek ir būsimose fazėse mes nemanome, kad tas valdymas bus tinkamas. Nebuvo aiškiai apibrieštas funkcijų pasidalinimas. Europos kosmoso agentūra turėjo būti atsakinga už technologinius komponentus. Na, o Europos komisija turėjo būti atsakinga už politiką, tikslus ir investicijų projektą kaip po tokį. Investicijų procesą, atsiprašau, kaip po tokį. Na, pagal Merfi dėsnį, jeigu kas nors blogo galėjo atsitikti, taip ir atsitiko dėl viešojo ir privataus sektoriaus partneriščių. Paaiškėjo, kad taisyklės nebuvo parengtos tinkamai, privatus partneriai nelabai norėjo šiame procese dalyvauti, nes viešojo sektoriaus partneris nesugebėjo privataus sektoriaus partnerių įtraukti į projektą. Na ir to pasiekoje šimtaprocentinio finansavimo reikia iš viešojo sektoriaus. Išlaidos viršijamos, programa užvilkinta, Tai akivaizdu, kad programos valdymai buvo tinkamai nepasirenk, nepasirinkta, nebuvo sukurta ilgalaikė projekto valdymo vizija. Toliau dėrybos dėl koncesijų. Būtent čia atsakomybė tenka komisijai. Komisija nesugebėjo pasirūpinti koncesijos proceso sėkme. Audito rūmų ataskaitoje teigiama, kad valstybės narės E, pernelyg kišosi tą koncesijų procesą, gindamas pramonės interesus. Valstybės narės tarsi gynė nacionalinius interesus, e, skelbė viešuosius konkursus gindamas nacionalinius interesus ir komisija tiesiog nesugebėjo su to kovoti. Uh, Komisija bandė spręsti problemas, bet e, paprastai pramonės sektorius atsako standartiškai, taip yra problemų, mes stengiamės daryti viską, ką tik galėjome, galbūt ateityje e, situacija pagerės, na, o jeigu yra kažkokių problemų, tai reikia sukurti komandas toms problemams spręsti. Na, aš sąmoningai pasiūliau mūsų komitetui tam tikras gairias, pateikiau pastabų. Visų pirma, turiu pasakyti, jog tenka apgailestauti, kad dabar e, viskas užvilkinta jau penkeriais metais. Antra, aš manau, kad mes turėtumėm kreiptis į Europos komisiją ir paprašyti, kad ji aiškiai apibrieštų. Strateginius objek, e, tikslus Kad būtų aišku nuo šiandien, kokie yra sistemos veiklos tikslai, na ir kokie yra tolimesni planai su konkrečiomis datomis, kada galima būtų pradėti komercinę veiklą. Aš taip pat norėčiau išreikšti mūsų susirūpinimą dėl bendrosios įmonės Galilėjo. Ši įmonė nesugebėjo įgyvendinti savo tikslų, na, komisija iki šiandien nesugebėjo pateikti e, programos valdymo struktūros. Aš manau, kad turėtumėm išlaikyti tą nuostatą, kad mokesčių mokėtojai turėtų būti informuojami apie finansavimą, kuris būtų tinkamas šiam projektui. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie politinės priežastis susijusias su šiuo projektu. Taip pat turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip mes galėtumėm save apsaugoti tokioje situacijoje. Jeigu mes norime pakeisti amerikietišką sistemą europietišką sistemą, naudoti mūsų satelitus. Ar tikrai tie satelitai bus mūsų, juk jie ne europietiški? Na ir dar kartą galiu pasakyti, mes jau dvigubai vėluojame, mūsų biudžetas labai smarkiai viršytas. Kaip pasikeitė atsiperkamumo santykis? Kaštų ir naudos santykis? Norėčiau, kad apie tai pakalbėtų ir komiteto nariai, ir audito rūmai. Ačiū Jums uždėmesi. Ersti Kaliulaid. Ačiū. Žodis audito rūmo atstoviai. Poniai Kaliulaid. Ačiū pirmininkė. Įdėmiai išklausiau pono Liberatskio e, santraukos, išsamei e, atidžiai perskaičiau parengtam dokumentą ir galiu pasakyti, kad šiame e, dokumente labai tiksliai atspindėta tai, ką auditorumai pasakė apie bendrą galilio įmonę. Pirmą kartą ES ėmėsi tokio masto pramoninio projekto ir pirmą kartą buvo surink, sukurta bendroji įmonė tokiam projektui, todėl visiškai suprantama. Uh, kad daug nežinomųjų buvo procese. Ir auditorumai pabandė išsiaiškinti tos nežinomosios ir pateikti tą informaciją biudžeto kontrolės komitetui, kasgi pakrypo netinkamą linkmę galėjo projekto metu, kodėl tie vėlavimai buvo ir apie juos jau buvo žinoma labai senai. Ir mes tikimės, kad mūsų rekomendacijos padės ne tik tai e, galio projekto išlikimui, Bet tai bus naudinga ir ateityje, e, kuriant bendrasias įmonės, kad būtų teisingai formuluojami įgaliojimai, kad būtų e, teisingai numatomi visi gebėjimai, pajėgumai, visą tai, ko reikia tokiams įmonėms egzistuoti. Ačiū, pane Jela. Atsiprašau, pasiteiso pirmininkas. Ponas Odė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Ir auditorumams norėčiau pasakyti, jog ataskaita labai įdomi. Ji labai naudinga, tikrai labai verta atlikti inventorizaciją tokio e, proceso. Tuo projektu didžiuojamės Europoje, bet tikrai buvo naudinga. Naudinga buvo gauti tokią apžvalgą, nes projektas sudėtingas ir iš tiesų yra suprasti, kokia padėtis yra ataskaitoje, tai labai gerai išdėstyta na, kalbėsiu galbūt ne taip griežtai kaip kolega iš e, Europos komisijos nesėkmės e, visų pirma e, mus ištiko dėl privataus sektoriaus, ne dėl komisijos. Aišku, tam buvo įvairių priežasčių, tačiau reikėtų iš to pasimokyti. Europoje uh, turėjom problemų su infrastruktūros proje, projektais, pavyzdžiui, uh, tunelis po Lamanšo, uh, e, kai pereikvojom savo pajėgumus ir uh, pagrindinis tikslas buvo perduoti projektą į privačias rankas. Ir turbūt tai uh, išmintingas sumanimas, e, tačiau kai suteikėme įgaliojimus komisijai, tai e, kyla pasiekmių atsiskaitimo e, prasme. Septintųjų metų biudžete lėšos Galileo projektui nebuvo numatytos. Ir jeigu dabar paklausumėm, kam priklauso tas projektas, nuo ko jisai priklauso, E, tai turbūt tai siejasi su tuo, kad į tą projektą nebuvo e, atsižvelgta, e, atsižvelgta septintųjų biudžete, na, neturėjau galimybės peržvelgti 2008 metų biudžeto, tai apie tai negalėčiau nieko. Ajau. Ačiū pirmininkė. Padėka ir sveikinimai ponui Liberatskijui. Visų pirma, uh, už e, didelį nuveiktą darbą, ačiū už išvadas ir rekomendacijas, ačiū auditorumams už išsame ataskaitą. Tai mums suteikia galimybę išsamiau susipažinti su Galilėjo projekto problemomis. Visų pirma, siekiant užkirsti kelią tam, kad tai nepasikartotų kitu Galilėjo programos etapu. Visiškai pritariu ponui Odi. tai europinis projektas, kuriam vadovavo komisija, tačiau galima sakyti, kad formavo jį valstybės narės, o po to jis buvo perduotas privačiam sektoriui, o tuomet kyla visuomet tam tikra rizika. Visuomet kyla pavojus, kad nepavyks įgyvendinti projekto. Bet štai ko norėčiau paklausti auditorumo. Čia pateikta labai aiški analizė, kaip viešojo privataus sektoriaus e, partnerystė e, gali nenusisekti, kaip dvigubai išaugo išlaidos. Tačiau ataskaitoje e, padaryta išvada, kuriai pritariu. Mes turėtumėm paprašyti audito rūmų parengti kitą ataskaitą, kito e, laikotarpio, e, kad įsitikintumėm, kad tokios klaidos nesikartotų. Ir aš norėčiau, kad kitoje ataskaitoje daugiau dėmesio būtų skirta viešojo privataus e, sektoriaus vaidmeniui, nes manau, kad čia yra ko pasimokyti. Ir man dar regis, kad čia trūksta esminio dalyko. Kai padarėt e, išvadą, kad e, e, tai nenusisekė, gal to ir nebereikėjo daryti. Tačiau Galilėjo programos biudžetas yra daugiametis. Ir viena iš didžiausių rizikų buvo privačiam sektoriui tai, kad turėjo numatyti finansavimą ne iš ES biudžeto, bet dabar, kai yra šimtaprocentinis bendrijos finansavimas, tai rizika yra didesnė. Tai gal audito rūmai galėtų ir panagrinėti, kaip įvertinti tokia, e, tokia rizika, kai daugiametės biudžetas peržengia finansinės perspektyvos ribas. Audito rūmų ataskaitoje e, kalbėta ir apie darbuotojų trūkumą ir, ir taip toliau. Aš manau, kad remiantis e, ataskaitomis ir remiantis diskusijomis su valstybėmis narėmis, atrodo būtų um, tikslinga, kad eksploatacinius uh, kaštus jų dalį uh, uh, dengtų viešojo privataus sektoriaus partnerystės. Ankstesnio laikotarpio metu buvo sunku suprasti, koks buvo ryšys pagrindų programų su tuo, kas yra nu, numatyta finansavimo laikotarpiu, kai bus pagal naują programą, tai reikėtų susidaryti vaizdą, koks yra ryšys tų visų programų. Ar audito rūmai norėtų atsakyti, ponie Ajalai? Uh, Labai ačiū. Norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjote, kad privatus sektorius taip pat prisidėjo prie nesėkmės iš tikrųjų nebuvo rinka pajėgi sureaguoti, nebuvo surinktas tinkamas konkursas, buvo tik vienas konkurso dalyvis ir tikrai buvo labai sunku išlaikyti numatytą biudžetą. Kalbant apie tokį projektą, reikėtų atsižvelgti ir tai, kas vyksta uh, pramonėje. Paprastai pramonė 10-40 procentų dalyvauja panašiose projektuose, bet dabar viskas labai užtruko. Audito rūmai, o taip pat aš asmeniškai keturis kartus susitikau su komisaru Baro, mes kalbėjome apie taip vadinamą galėjo projektą gelbėjimo operaciją. Uh, ir buvo tartasi dėl galimamo priemonių. Pana Ajala kalbėjo apie ateitį, kokia bus ateitis. Na, viskas priklausys nuo to, kokia bus konkurencingumo situacija. Jeigu bus konkurentų ir jeigu jie galės prisimti riziką, jeigu jie tarpusavyje ne konkuruos, o stengsis sukurti viešo privatų sektoriaus partnerystės, tai padėtis bus kitokia. Dėl vertinimo. Audito rūmai pateikė savo ataskaitą ir mūsų pozicija dėl Galilėjo kuo puikiausiai žinoma. Dėl biudžeto Aš manau, kad ne auditorumai, bet politikai turėtų spręsti apie tai, ką daryti tokioje situacijoje, kai biudžetas viršyje netgi ir ilgametės finansinės perspektyvas. Politikai turėtų spręsti, ką daryti tokioje situacijoje. Dėl prognozių kūrimo, kaip jau sakiau, 10-40 procentų tai yra standartinis pramonės sektoriaus dalyvavimas Toliau Galilėjo ryšys su pagrindų programa. Šeštoji pagrindų programa buvo susijusi su Galilėjo ir tai buvo sėkmingas dalykas. Na ir mes tikimės, kad e, Galilėjo ir kitų programų um, programos vis dėlto duos kažkokiu apčiopiamu vaisiu. Merci, monsieur le président. Ponas Ferhop, komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš transporto generalinio direktorato. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti audito rūmų ataskaitą ir padėkoti pranešėjams, kad jie dirba ties ataskaitą ir ją interpretuoja. Daug yra gal kalbama apie tai, kas įvyko praeitie, bet dabar situacija yra pasikeitusi. Šeštųjų metų pabaigoje e, komisija informavo kitus apie problemas dėl partnerysčių E, Europos kosmoso agentūra taip pat sužinojo, kokios yra problemos šiame sudėtingame procese ir kai kas buvo iš tikrųjų nauja, naujos problemos. Bet dabar padėtis yra kitokia. Europos komisija vėl e, ėmėsi lyderės vaidmens ir valdymo projekto, bet gana kitaip negu kad buvo. Uh, E, kalbu apie dalykus, apie, ką kalbėjo, apie kuriuos kalbėjo ir audito rūmai. Nuo 2009 metų mes ėmėmės atsakomybės už projektą e, ir šiais metais komisijos atstovai visiškai e, perėmė EGNOS valdymą. Dabar mes apibrėžime, kas yra atsakingas už ką. Dėl Galilėjo turime susitarimą su kosmoso agentūra, kur e, aiškiai apibrėžtos abiejų organizacijų e, rolės, vaidmenys ir tai leidžia mums, e, suku, leido mums sukurti tam tikrą valdymo struktūrą, kuri labai skiriasi nuo 6 ir 7 metų valdymo struktūros toliau ir tai yra susijęs su viena iš rūmų pagrindinių rekomendacijų. Galbūt neturime pakankamai darbuotojų, kurie galėtų užtikrinti deramą valdymą, bet dabar mes padidinome vis tik tai išteklius darbuotojų, kurie valdo atitinkamus projektus ir turime maždaug 75-85 darbuotojus, kurie dirba visą laiką tik ties Galilėjo projektu. Mes e, peržiūrėjome e, Europos kosmoso agentūros ir kitų partnerių vaidmenį dėl tarp institucinio aspekto. Jį apibrėžėme neblogai, suburdami grupę Ji reguliariai sustinka ir e, vertina situaciją. Tai tiek galiu pasakyti apie projekto valdymą šiandieną. Dėl tikslų ir vizijos, kaip toliau plėtosime galėjo projektą. Komisija yra įsipareigojusi parengti ataskaitą, kuri bus pateikta e, parlamentui iki kitų metų pradžios ir ten bus įvertinta padėtis ir e, pateikta numatytos galimybės, kaip būtų galima perėti nuo įgyvendinimo prie eksploatavimo etapo. Ir tikimės, kad mes savo ataskaitoje išsklaidysime tam tikras abejonės, kurias yra išsakęs teismas. Ačiū, ponas Gair. Ačiū, pirmininkė jau nebeturiu ką pasakyti, nes į tos mano pastabas, kurias norėjau užsakyti, jau sureagavo ir komisija ir auditorumai. Eh, dank u wel, voorzitter. Um, ik dank de uh, Rekenkamer en uh, onze rapporteur, meneer uh, Liberatski. Ponas Gerbrandi, ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Liberatskio, taip pat ir auditorumų atstovams. Už pasisakymus išgirdome labai aiškias mintis, iš, jos, jas išsakė visi, taip pat ir ponas Liberatski. Kalbant apie strateginę šio projekto reikšmę Europai, tai pastebėjome, kad jo jau nebeįmanoma suvaldyti. Aš norėčiau pastirauti, koks vaidmo turėtų tekti valstybėms narėms. Auditorumo ataskaitoje teigiama, kad e, valstybės narės koncentravosi į nacionalinius interesus, gynė nacionalinės pramonės interesus. Na ir tai turėjo įtaką visam projektui. Taip pat reikia pasakyti, kad nemažai valstybių narių labai kritiškai vertino Galilėjo projektą, nepaisant to, kad šis projektas turėjo didžiulę strateginę reikšmę. Tarkim, Niderlandų vyriausybė, Niderlandų finansų ministras nuo pat pradžių pareiškė, kad Galilėjo idėja nėra tokia jau ir gera. Taigi, kai kurios valstybės narės neigiamai vertino Galilėjo projektą, dėl tas irgi prisidėjo prie vilkinimo, prie biudžeto padidėjimo, išlaidų padidėjimo. Na ir panašu, kad e, blogos pranašystės išsipildė. Pritariu tam, ką pasakė komisija. Iš tikrųjų, projektos valdymo struktūra nebuvo pati geriausia ir turint omeny tai, kad kai kurios valstybės narės nepalankiai apskritai vertina tą projektą, tai irgi prisidėjo prie projekto tokios nesėkmingos baigties. Ačiū. Ar komisija norėtų kažkaip sureaguoti? Je crois que les cadres financiers que nous avons aujourd'hui permet d'amener à bon fin. Ačiū. Aš manau, kad turimas finansavimas leis mums pabaigti projektą iki nustatytų datų. Atsižvelgiant į tai, kad projektas yra labai sudėtingas įvairiais aspektais, kad kyla sunkumų taip pat, kad kyla sunkumų dėl viešųjų konkursų. Galiu pasakyti štai ką. iki metų pabaigos mes galėsime pateikti naują kalendorių, naujas datas, kurios atspindės reglamento nuostatas ir tokiu būdu mes galėsime laikytis nustatytų tikslų. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai aš norėčiau padėkoti visiems audito rūmų bei komisijos nariams už jų dalyvavimą šioje ilgoje diskusijoje. Dabar norėčiau Jums priminti, kad kitas mūsų posėdis įvyks lapkričio 3-4 dienomis ir lapkričio 10 dieną. Jeigu daugiau niekas neturi komentarų, tai tada skelbiu posėdį sustabdytą iki lapkričio mėnesio. Šios dienos posėdis baigtas. Ne, dar ponia Andrėsen. Aš norėčiau paprašyti pakeisti 21 Liepos protokolą. Norėčiau, kad būtų įrašytos visos e, parlamento narių pavardės, tų, kurie balsavo dėl šio komiteto vicepirmininkų. Vuole intervenire qualcuno su questo punto? Ar norės, norėtų dar kas nors dėl to pasisakyti? Jeigu ne, tai labai gerai. Taip ir padarysim. No, por favor, es que no sé muy bien lo que acaba de, pre de preguntar y lo que le acabamos de plantear a la señora Andreasen. Es decir, no se puede. Aš nesu visiškai įsitikinusi, kad supratau ponios Andrėjasen <laughs> klausimą ir jūsų atsakymą. Aš nemanau, kad galima taip vėlai prašyti vardinio balsavimo. Protokole puikiai aprašytas vicepirmininko rink, išrinkimas ir aš nemanau, kad jau da, dabar dar galima uh, prašyti vardinio balsavimo, nes aš manau, kad kolegos tiesiog nežinojo, kad taip vyksta vardinis balsavimas, bet galbūt aš neteisingai supratau, ko pane Andrėsen prašė. Aš neprašau vardinio balsavimo, norėčiau, kad būtų rašytos pavardės žmonių, kurie balsavo, kad būtų visas sąrašas įtrauktas į protokolą. Nesvarbu, ar jie balsavo už ar prieš, bet mano prašymas susijęs su pavardėmis. Aš prašau to, kadangi posėdžio įrašas e, yra ištrintas arba e, dingo ir e, komitete, kaip žinia, buvo balsuota prieš mano kaip vicepirmininkės kandidatūrą. Ačiū. wysłuchałem i przyznam się, że jestem dość mocno zdziwiony, bo to by wyglądało jako na swego rodzaju próbę cenzurowania. Ačiū. Na, mes tikrai nevykdome jokios cenzūros. Yra tos dienos posėdžio dalyvių sąrašas, jis yra prieinamas viešai. Aš manau, kad tą sąrašą galime įtraukti protokol, į protokolą, tačiau niekas nėra priverstas balsuoti dalyviai turi teisę balsuoti, bet jie neprivalo to daryti. Tiesiog yra sąrašas tų dalyvių, kas buvo posėdėje. Issue, because... Manau, kad klausimas neišspręstas, nes dalyvių sąrašas yra platesnis, ilgesnis negu balsavusiųjų sąrašas. Ačiū. Tak i tutaj jest zgoda, dlatego że nie każdy uczestnik miał obo... znaczy ne każdy uczestnik. Sutinku su tuo, tačiau ne kiekvienas dalyvis privalo balsų, dalyvauti balsuojant. Balsuoti yra mano privilegija, bet aš galiu pasirinkti nedalyvauti balsavime, bet aš dalyvavau, buvau tam posėdėje ir man atrodo, kad dalyvių sąrašo e, tame posėdėje visiškai pakanka. Se uh, l'onorevole Andreasen insiste sulla, nella sua richiesta, possiamo... Jeigu ponė Andreasen uh, eh, primiktinai prašo, kad būtų atsižvelgta į jo prašymą, tai tada galim balsuoti dėl to, kas už, kas prieš, išsiaiškinsime. Taigi, kas už tai, kad patenkintume ponios Andrensons eh, prašymą? Prašom. kas prieš. Jūsų prašymas atmestas e, penkiems balsavus prieš, keturiems už. Prašom tai tada prašom įrašyti tai į protokolą, kad aš to prašiau ir kad tai būtų, e, kad tai buvo atmesta. Būtinai, sako pirmininkas. Aš paprašyčiau sekretoriato mums pasakyti, ar e, darbo tvarkos taisyklės leidžia e, patenkinti tokį prašymą. Man regis, ponas Liberatskis yra visiškai teisus. E, toks būtų teisingas požiūris į protokolą ir Aš nežinau, ar galima pateikti tokius prašymus, nebent kas nors sušauktų kvorumą, bet jau a posteriori, ar taip galima daryti, nežinau, tegul sekretoriatas mums pasako, ar tai atitinka darbo tvarkos taisyklės, galbūt mes čia sukūrėme kažką naujo, aš nebūtinai prieš tai, bet ar mes dirbame pagal e, savo taisyklės. Ar galime balsuoti dėl tokių dalykų? Perfekt.